Dear colleagues, ladies and gentlemen, let's uh, start our intersession for today. Kolegos, labas rytas. Iš karto pername prie darbo. 16 darbo tvarkės klausimas komisijos pristatymas siejas su ES ir Korejos laisvos prekybos sutartimi. Taigi šitas laisvos prekybos susitarimas Mano manimu, tai yra pirmas tokio pobūdžio susitarimas. Mes parengėme įgyvendinimo ataskaitą, pranešimą. Jonfeld jį parengė patarėjų grupė minėjo nekartą, kad Pietų Korejos nacionalinėse įstatymuose yra nuostatos, kurios pažeidžia Tapins darbo organizacijos konvencijos nuostatas. Taip pat atkreipiamas dėmesys į taip, kad Pietų Koreja kol kas neratifikavo šios konvencijos, o tai reiškia, kad reikia Pietų Koreją skatinti imtis veiksmų šioje srityje, sprendžiančią problemą. Komisija nusinti Komitetas nusinti delegaciją į Pietų Koreją. Madeleine Tuninger dalyvavo šioje delegacijoje taip pat. Sveikinu ją atvykusią į šį mūsų komiteto posėdį. Ir to vizito metu buvo paprašyta imtis konkrečių ryštingų veiksmų per artimiausius tris mėnesius. Taigi suteikiu žodį Madlen, kuri informuos apie situaciją. Labas rytas, gerbimi kolegos. Dėkuoju, kad pakvietėte mane informuoti apie mūsų vizitą į Koreją. Michael Friedrich iš teisės skyriaus dalyvavo taip pat ir dar kolega taip pat iš Geographical Desk dalyvavo, jis taip pat atvyko į šį posėdį. Mes domėjomės kaip yra įgyvendinamas e, prekybos susitarimas pasirašytas 2011 metais, kadangi e, Pietų Koreja turėjo gyveninti tapnės darbo organizacijos nuostatas dėl teisės jungtis į asociacijas ir taip pat užtikrinti darbo jėgos teises. Nežiūrint to, kad Pietų Koreja neratifikavo šios konvencijos pirmiausia, teisė jungtis į asociacijas buvo ypatingai akcentuojama ir taip pat buvo kalbama apie tai, kad reikia įdėkti e, ginčių sprendimo mechanizmą. Taip mūsų susitikimų metu buvo pasakyta, kad reikia imtis pastangų, kad būtų laikomasi konvencijos nuostatų ir kad būtų siekiama šią konvenciją e, ratifikuoti. Tas pats buvo Mm. kalbama ir aukščiausio lygio susitikimo tarp ES ir Pietų Korejos. Mes e, siekėme atkreipti dėmesį į situaciją Pietų Korejoje ir komisija paprašė konsultacijų, kurios vyko gruodžio 7 dieną dėl e, ginčių sprendimo mechanizmo. Buvo e, numatytas trijų mėnesių laikotarpis po šių konsultacijų ir reikia pasakyti, kad Pietų Koreja sureagavo labai greitai ir sakė, kad yra pasirengusi konsultuotis tuos, tas vizitas vyko sausio 21-22 dienomis, vyko oficialios konsultacijos ir taip pat oficialūs susitikimai su suinteresuotim šalimis, su profsąjungų, su e, darbdavių organizacijoms ir taip pat su vyriausybės organizacijoms ir tiesiog bandoma dabar susitarti tarp suinteresuotų šalių. Jūs minėjote vieną straipsnį žiniasklaidoje, tačiau reikėtų pasakyti, kad Pietų Korejoje apskritai buvo labai plačiai nušviestas mūsų vizitas ir buvo abejojama, kad ko gero mums nepavyks žengti į priekį. Dėl pačių konsultacijų, kurias vyko pusę dienos, iš tikrųjų jos buvo naudingos suprasti e, kaip nacionaliniai teisės aktai yra derinami su uh, ILO konvencijos nuostatomis iš tikrųjų buvo pažadėta, kad bus e, prisiderinta prie konvencijos nuostatų ir kad bus rengiamas ratifikuoti šią konvenciją. Buvo pasikeista ir informacija ir taip pat buvo kalbama apie datas kuriomis vadovaujantis vyks tolesnis derinimo darbas Korėje, Pietų Korėje. iš tikrųjų yra numatyti konkrečių, konkrečių renginių. Pavyzdžiui, kovo 17 dieną baigėsi konsultacijų laikotarpis ir tuomet jau mes galima, galėsime pareikalauti, kad ginčių sprendimo mechanizmas būtų įdėktas. Taip labai svarbu taip pat e, e, e, domėtis ir darbo įstatymu. Kiti susitikimai su profsąjungo atstovais, su darbdaviais buvo labai naudingi, kadangi mes gavome informacijos iš vidaus, kaip yra rengiama darbo teisės reforma. Socialinio dialogo skatinimo renginys taip pat buvo numatytas, siekiant užtikrinti socialinį dialogą. Žinoma, diskusijos šalies viduje yra nelengvos, kadangi suinteresuotos šalis, diskusijos dalyviai laikosi skirtingų nuomonių, todėl artimiausias mėnesis bus lemtingas, kadangi šitas teisės aktas bus aptarinėjimas e, parlamente ir be to ratifikacija turi vyksti parlamente, o vyriausybė turės ir toliau imtis iniciatyvos, kad tie procesai būtų kreipiama, kreipiami tinkama linkme. Profsąjungos turėtų, ko gero, vengti e, per daug ambicingų ir griežtų reikalavimų. Labai svarbu siekti ratifikacijos, tačiau ji neturėtų būti vykdoma aukojant kitus dabar galiojančius teisės aktus. Taigi komisija, valstybės narės ir parlamentas turi pasiūsti vieną aiškę pietų Korejos darybininkams nuomonę, kad ILO konvenciją reikėtų ratifikuoti ir kad su ją reikėtų suderinti nacionalinius Pietų Korejos teisės aktus. Taigi tiek informacijos iš mūsų vizito. Kaip minėjau, trys ateinantys mėnesiai bus lemtingi. Mes ir toliau konsultuosimės ir kovo mėnesį iš tikrųjų lauksime konkrečių rezultatų. Minėta dieną. Žinoma, gali dar kai kas pasikeisti, tačiau iš tikrųjų mūsų tikslas yra aiškus. Dėkoju. Sionfeld yra pranešėjus, tik žodį. Ačiū pirmininkė. Mm, drogie koleżanki, koledzy. Aš kreipiuosi į komitetą kolegas ir norėčiau pasakyti, kad šiandien aptarinėjame beprecedentę temą, kadangi iš tikrųjų e, dialogo, raginimas imtis dialogo su Pietų Korejija yra neįlinis klausimas. Čia kalbame, kalbėsime ne tik tai apie susitarimo įgyvendinimą, bet apie tą susitarimą patį. Pirmiausia, reikėtų pasakyti, kad aš reiškiu ne tik savo, bet ir ekonomistų iš ES, iš valstybių narių nuomonę, bet ir Korejos ekonomistų nuomonę, kad šitas susitarimas iš tikrųjų yra sėkmingas žingsnis Tačiau šita e, sėkmė sėtina ir su tuo klausimu, kurį mes aptarėme šiandien. Žinoma, labai svarbus šitas susitarimas ir kas nulėmė jo sėkmę. Kadangi ES e, prekybos politikoje pavyko pasiekti proveržį, kadangi buvo įtrauktas skirsnis dėl tvarios, tvaraus vystimosi ir uh, augimo. Iš tikrųjų, pasiekėme didžiulės sėkmės siekdami prekybos plėtros ir socialinio vystimosi kitoje pusėje. Iš ES eksportas į Pietų Koreja išaugo 70 procentų, o importas iš Kore, Pietų Korejos į ES išaugo 38 procentais. Panašių Gerų rezultatų sulaukėme ir užsienio investicijų srityje iš abiejų pusių vertinant. ES investicijos į Pietų Koreją išaugo 34 procentais ir iš Pietų Korejos 46 procentais. Taigi, iš tikrųjų, ekonominiai rodikliai yra pakankamai uh, optimistiški. Tačiau aš nenorėčiau, kad mes šiandien apsiribotume tik tai e, ta mano minėta sėkmė, kadangi mes kalbame apie laisvos prekybos sustarimą, tai jame džiugu, kad atsirado tvaraus vystimosi skyrius. Europos Sąjungos komisija galbūt patikslins, Tačiau ratifikuojant šitą susitarimą reikėjo ratifikuoti ir keturias konvencijas. Tarptautinės darbo organizacijos konvencijas dėl rinkimų, rinkimosi, e, asociacijų laisvės, konvencija dėl kolektyvinių e, dėrybų ir dėl priverstinio darbo atsisakymo. Visos šios konvencijos yra labai svarbios. Svarbios visam demokratiniam pasauliui. O ES atstovauja būtent toms demokratinėms pasaulio jėgoms ir remiasi demokratija. Todėl mes turėtume pasistengti, kad Pietų Koreja užtikrintų, jog visi tie prisimti įsipareigojimai, kurie, kurie mums yra labai svarbus, būtų įgyvendinami. O tai reiškia, kad būtų mm, laikomasi tų konvencijų nuostatų nacionaliniu lygmeniu. Tačiau reikėtų turi turėtume omenyje, turėti omenyje, kad tik tai, ne tik tai įstatymai, bet ir visuomenės raida, darbo kultūra už ES ribų esančiose valstybėse, ypač Azijos valstybėse, yra e, kitokia. Žinoma, vyksta pokyčiai visame pasaulyje, Tačiau mes negalėtume visų valstybių vertinti pagal vieną mastelį. Žinoma, mes vadovaujame savo idealais ir vertybėmis. Ir galvojant apie kitas valstybės, turime turėti omenyje, kad reikalinga tam tikra evoliucija. Taip pat norėčiau pasakyti, kad ne tik ekonominė situacija globalių mastų yra svarbu, bet labai svarbus ir politiniai santykiai, kurie keičiasi nuolat. Pavyzdžiui, Junktinių Amerikos valstijų pozicija keičiasi iš esmės ir todėl iškyla, iškyla naujos galios, tokios kaip Kinija. Todėl ES reikia laiku reaguoti, formuoti savo poziciją, atsižvelgti įvairiausius aspektus ir siekti įtikinti kitas vyriausybės, kad jos sektų mūsų pavyzdžių ir laikytųsi mūsų vertybėm, vertybių. Iš tikrųjų šitas susitarimas yra sėkmės istorijos pavyzdys ir kita vertus reikėtų taip pat turėti omenyje šalies specifiką. Šūster kalbės dabar. Aš Schönfeld nuomonėj negaliu pritarti, apgailestauju dėl to. Jeigu ekonomika auga, tačiau darbuotojų teisės yra paminamos kojomis, jeigu konvencija neratifikuojama, nepasirašoma, reiškia, kad ir toliau profsąjungų aktyvistai yra įkalinami. Tai didžiulė problema ir manyčiau, kad jeigu mes čia parlamente kalbame apie prekybą paremtą vertybėmis ir sutinkame, taiksime su tokia situacija ir sakome, kad šitas susitarimas buvo sėkmingas, tai manyčiau, kad vertinti situaciją reikėtų palankiai tik tai tokiu atveju, jeigu viso susitarimo E, dalys yra įgyvendinamos. Jeigu taip atsitiktų Vokietijoje, Lenkijoje ar kitoje valstybėje, pasirašius sutartį ir konstatavus, kad 70 procentų ar 80 procentų sutarties nuostatų yra įgyvendinama, tikrai nesidžiaugtumėme. Todėl norėčiau paklausti komisijos. Žinoma, džiaugiuosi, kad uh, Pagaliau šitas e, silpnas mechanizmas buvo aktyvuotas, tačiau norėčiau paklausti, kodėl to nepadarėme anksčiau. Manyčiau, kad iš pat pradžių reikėjo reikalauti pietų Korejos ir tik tai dabar, praėjus daug metus, metų Pietų Korejoje rimtai susimasto apie galimą konvencijos ratifikavimą. Galbūt e, paleidus vieną kitą profsąjungietį iš kalėjimo ir būtų parodytas koks nors konkretus ženklas, kad Pietų Koreja yra nusiteikusi rimtai. Jūs sakėte, kad e, profsąjungų atstovai neturėtų turėti per daug didelių lūkesčių konsultacijų metu. Ar tai reiškia, kad reikėtų pasirašyti kokį nors e, dokumentą, o po to profsąjungų aktyvistai vis tiek liktų kalėjimuose? Jūs kalbėjote, kad e, Liepos mėnesį prasidės rengimasis kitiems rinkimams. Ką visą tai reiškia? Ar tai reiškia, kad po rinkimų kita vyriausybė gal kada nors metų pabaigoje vėl ryšis mm, konsultuoti su ES ir mes vėl būsime tame pačiame užburtame rate? Ačiū. Stabati kalbės ECR vardu. Šuster pasakė, kad jisai laikosi kitoks nuomonės negu Scheinfeld. O aš priešingai, aš sakau, kad aš nepritariu Šusteriui. Aš pats Korejoje ir Japonijoje dariau pranešimus ir išgirdau, kad jeigu europiečiai atvyksta pas mus, kalba apie žmogaus teises, visada primeta mums socialinius standartus Darbo teisės raida yra istorinis procesas. Jeigu jūs įsigilintumėte į tuos reiškinius, tai suprastumėte, kad mes susidurime su ekonominė pažanga, kuriai būdingas yra augimas. Pakalbėsite jūs vėliau, dabar leiskite man išsakyti savo nuomonę. Ir be to kiekviena valstybė pati sprendžia, kas jai tinka ir kas netinka. Joms taip pat turėtų, turėtų būti taikomas subsidiarumas ir taip pat reikėtų matyti visą teisės nuostatų visumą. Aš manyčiau, kad jie daug geriau supranta patys negu mes, europiečiai, kas jiems stinga. Mes europiečiai visada manome, kad mūsų vertybės visur turi būti dėgiamos be išlygų. Tačiau reikia turėti omenyje istorinius procesus, kurie yra pagrysti taip pat istorinėmis vertybėmis. Čia mes taip pat susidurime su konkrečiu istoriniu procesu ir verčiame daryti tai, kas mums atrodo teisinga ekonominis imperializmas verčia tas valstybės imti galbūt, imtis galbūt visai kitokių e, veiksmų. Mes esame e, labai svarbus ekonominiai partneriai, kadangi turime 500 vartotojų ir galime primesti savo sąlygas. Visiškai priešingai būtų, jeigu tai darytų kokia Šveicarija. Taigi Europos Sąjunga yra labai svarbi suinteresuota šalis tarptautiniu mastu. Tačiau ES gali prisijimti labai daug įsipareigojimų, tačiau jinai mano, kad uh, Teisinga yra tai, ką mes esame nuveikę darbo teisės srityje. Tačiau kitos valstybės gali imtis kitokių veiksmų, priminsiu pavyzdžiui Kiniją. Todėl tokių emocinių, tokie emociniai pasisakymai kaip jūsų yra netinkami, kadangi taip su Pietų Koreja negalima dėrėtis, pasakant, mes teisūs, jūs ne. Aš pritariu Šusteriui, noriu, noriu pasakyti, kad aš priešingai vertinu situaciją negu jūs. Iš tikrųjų, tas sutarimo pasirašymas yra naudingas, tačiau tai, kas vyksta darbo teisų užtikrinimo srityje yra netoleruotina. Žinoma, mes turime ir pasimokyti iš istorijos, o tai reiškia, kad mes turime, galvodami apie būsimus prekybos susitarimus, galbūt turime pareikalauti, kad tarptautinės darbos organizacijos konvencijos būtų ratifikuojamos prieš pasirašant tokius susitarimus. Ir tada mes labiau pasitikėtume mūsų partneriais. Dabar matau, kad neketinama numatyti kokiu nors sankcijų, tuo labiau, kad komisija neturi jokių kitokių papildomų spaudimo priemonių. Todėl galvočiau, kad reikalingi sankcijų mechanizmai tuo atveju, jeigu būtų padaromi pažeidimai ir jie padėtų išspręsti šitas problemas. Taigi tokių sankcijų mechanizmų mes neturime ir mums belieka dabar tik mokytis iš klaidų kadangi šitas susitarimas jau yra pasirašytas, o pasirašant kitus reikėtų būti apdairesniems ir žinoma reikia atsižvelgti ir istorinius aspektus, tačiau kita vertus reikėtų gerai pagalvoti, su kuo norime prekiauti. Mes esame didelė jėga ir būdami tokia didelė jėga galėtume tiesiog uh, e, dėkti tas vertybės kitiems partneriams ir vienais pasirašyti su kitais ne. Rubiš, ačiū. Norėčiau padėkoti komisijai ir pasidžiaugti, kad šitas susitarimas iš tikrųjų buvo naudingas ir vienai ir kitai pusiai, ypač darbuotojams kadangi darbuotojai gauna naudos iš e, eksporto, atsiranda naujos darbo vietos ir ES, ir Pietų Korejoje, ir kai importuojamos pigesnės prekes, tuomet e, didėja perkamoji gale. Taigi šiuo susitarimu mes e, išauginome perkamąją galę, galime mokėti didesnius atlyginimus ir tai yra priežastis mm, did, mm, perskirstyti. Socialistai sako, kad jeigu mes nieko neturime, tai nėra, nėra ko ir perskirstyti. Tačiau ką profsąjunga pasiūlys perskirstyti, jeigu nebus gamybos, jeigu nebus augimo ir prekybos. Todėl aš manyčiau, kad reikėtų akivaiž, aiškiai įvardyti, įvardinti, kokia yra nauda e, darbuotojams, mažoms ir vidutinėms įmonėms. Nauda yra akivaizdi, tačiau kiekvieno šalies socialinių partnerių uždavinys taipogi siekti, kad vartotojai nebūtų baudžiami dėl to, kad profsąjungos imasi kokių nors drastiškų veiksmų, pradeda streikus oro uostuose, o šeimos su vaikais verkia oro uostuose negalėdami vykti atostogų. Taigi vartotojų teisų apsauga taip pat yra labai svarbus aspektas ir pasirašant tokius susitarimus reikia mm, numatyti atitinkamas nuostatas vartotojų teisų apsaugai. Helmutas Šolcas. Ačiū pirmininkė. Aš taip pat norėčiau padėkoti Madlin, kuri po konsultacijų iškart atvyko pas mus pasikalbėti, nors tos konsultacijos galbūt vyko pavėluotai ir dabar mes galime intensyviau aptarti šio prekybos susitarimo įsipareigojimų įgyvendinimo klausimus. Iš tikrųjų, mūsų ES standartai yra aiškus. Mes suteikė darbuotojams visiškas teises ir reikia siekti, kad jų būtų laikomasi ir ponė Rubikai numatome ir teisės reikuoti ir taip pat netgi ir oro uostų darbuotojai gauna apskritai e, vargonus atlyginimus, reikia turėti omenyje ir kad jie dėl to streikuoja. Kas dirba per valandą gaudamas 6,50 eurus arba euro 50? ar jiems turime uždrausti streikuoti. Ta reikėtų turėti omenyje, kadangi tai yra susiję ir su tokiais susitarimais. Jeigu šituose susitarimuose yra traukiamas ir tvarumo skyrius, tai tai yra daroma sąmoningai, kadangi mes pasisakome už sąžiningą prekybą. Dann müssen wir ir nubrėžėme visiems prekybos strategijos gairias, todėl aš visiškai manau, kad teisinga, jog komisija reikalauja, kad Pietų Koreja laikytųsi ir šios skirsnio nuostatų, o mes turime pagalvoti, kaip mes dialogę su Pietų Korejos parlamentu uh, turėtume prašyti, kad ir jie darytų spaudimą savo vyriausybė ir taip galėtume žengti į priekį siekdami abiems pusėms naudingų prekybos ryšių. O istoriniai ir kultūros skirtumai, žinoma, turi būti mm, primami domen. Tai turi būti taikoma visiems nepasakant, kad tai yra svarbu Pietų Korejai, kadangi galbūt Koreja mums artimesnė, galbūt ekonomikos modelis, modelis yra panašus, o kitos valstybės galbūt turėtų matuojamos kitų mastu. Jeigu toks skyrius apskritai būna įtraukiamas, tai visas valstybės reikia traktuoti vienodai. Dėkoju. Tai yra nuolatos vykstanti diskusija, besikartojanti čia diskusija. Na, norėčiau pasakyti, kad pritariu žmogaus teisų, darbuotojų teisų užtikrinimui. Tačiau nepamirškime ir geopolitinių aspektų. Kokia šalis ES visiškai tas teisės užtikrina? E, JAV, Australija e, ir kitos šalis tebe turi mirties bausmę. Mes galime likti labai griežti, suprantama. Ir jeigu jau būtumėm griežti šimtų procentų, su jokia šalim negalėtumėm pasirašyti jokio sustarimo. Tiesiog šiuo atveju neturėtumėm kelti rizikos prekybai. E, jeigu tas susitarimas prieštarautų visų darbuotojų teisėms, taip, tai tuomet nebūtų gerai, bet šiuo atveju turime pasirūpinti teisėmis apskritai. Pasižiūrėkime, ko siekiama tuo susitarimu ir ką jis mums duos, ką duos tiems darbuotojams. Be abejo, turime daryti viską, kad viskas būtų kuo geriau e, darbuotojų teisėms, žmogaus teisėms, bet negalime kelti tokių griežtų reikalavimų, kurie sukeltų bendrą viso reikalo blokavimą. Ir jeigu jau šimtų procentų, kaip jau sakiau, griežtai būtumėm, su nieko nepasirašinėm jokio susitarimo. Dėkui kad ir kaip norėčiau, nenorėčiau diskutuoti su Rubik apie profsąjungos aktyvistų teises, tai būtų visiškai neįtema, tačiau norėčiau grįžti prie dviejų dalykų. Nesvarbu, ar aš teisus ar neteisus, svarbu tai, kad ES savanoriškai pasirašė sutartį įtraukdama tam tikras nuostatas, kurių yra nesilaikoma. Viskas nepriklauso nuo to, ar aš e, sutinku su tuo ar ne. Tiesiog kyla klausimas, kaip mes vertiname tą aspektą, kad įtrauktas tam tikras skirsnis į prekybos sustarimą. Jeigu Koreja pasirašė šią sutartį, tai neturi ją gyveninti. Lygiai taip, kaip ir mes laikomės sutarties nuostatų. Todėl konservatoriai stengiasi kai ką sušvelninti ir man atrodo, kad tai yra nerimta. Iš tikrųjų, džiaugiuosi, kad e, apie tai diskutuojame. Kolega Šūsterį, Europos ekonominės bendrijos laiku, kai buvo pasirašusios rašomos sutartys, kai Prancūzija mokėjo e, didesnius e, atlyginimus, Vokietija turėjo pasivyti, tai tuomet Prancūzija ragino, kad Prancūzijos standartai būtų įdėgiami Vokietijoje ir mums buvo labai sunku pasipriešinti. Ir mes sakėme, kad tai yra istorinės raidos rezultatas. Ir ponia Šusteri, po penkerių metų Vokietijos standartai buvo jau aukštesni negu Prancūzijoje sutarčių pasirašymo metu. Ir netgi atlyginimai išaugo Taigi viskas priklauso nuo ekonominės raidos. Jeigu jinai yra sėkminga, tai darbuotojai įgauna ir daugiau teisių ir galimybių. Todėl valstybėms reikia suteikti pačioms veiksmų laisvę. Ir reikia siekti, kad mes toliau prekiautumėme su toms valstybėmis, nes jeigu kartelę mes pakelsime per aukštai, tai šitos valstybės bendradarbiaus su Kinija, kuri visiškai kitokių socialinių standartų laikės, laikosi. Tai teisės aktai, kuriuose atsižvelgiama į ekonominę raidą. Tiesiog čia yra pasakyta viskas apie kainų politiką, taip pat uh, ir kiniečiai juda į priekį savo darbo rinkoje. Ir Vokietija pasiekė konkrečių rezultatų, kadangi tuo metu rinkos buvo susilpninos, buvo laikomasi protekcionistinės politikos. Ir kyla klausimas, kaip vertinti sutartį, pagal kurią mes susit, susit, sus, įsipareigojame konkrečių, siekti konkrečių tikslų. Ir mes anuo metu norėjome, kad tie tikslai, tie parametrai būtų privalomi. Mums nepavyko to pasiekti, tačiau mm, kolegos kryptis man vis dėlto priimtina. Dabar mes turėtume palengva baigti diskusiją. Atrodo, kad mes artinamės prie Europos parlamento rinkimų. Man tokia nuomonė susidaro. Dėkoju. Išklausiau įvairių kalbėtojų. Ir kiekvienas kalbėtojas išsakė tokių dalykų, kuriems aš pritariu. Žvelgiant iš mano perspektyvos, šis sustarimas yra sėkmės dalykas. E, Nuo 2011 buvo pasiekta daug pažangos. Na, suprantu, tai yra ekonominis susitarimas. Aš negaliu pasakyti, kad viskas, kas vyksta Korejoje, yra blogai. Tikrai ne. Ten yra daug dalykų diskutuojama dėl aplinkos apsaugos geresnės, dėl darbo sąlygų gerinimo kalbant apie darbo rinkos e, plėtrą, ten irgi yra ir pozityvių dalykų, ir paveikslas nėra toks blogas, bet blogai yra tai, kad nuo 2011 metų, nuo tada, kai buvo ratifikuotos e, Tarptautinės darbo organizacijos konvencijos, e, Koreja turi savo sistemą ir, ir daug situacija nepasikeitė. Tai yra BPO šalis, tai yra. Tai yra BPO priemusi savo teisės aktus, yra tarptautinis darbo organizacijos turim dokumentai sistemoje, kuriejus pasikeitimų juk, bet ne tiek, kiek norėtųsi. ES teisės aktai yra susijęs su privalomais dalykais, privalomo uolumo, taip sakant, principo taikymu. Korejoje to nėra numatyta. Išgirdau komentarą dėl mechanizmo sankcijoms pritaikyti. Na, dar man atrodo, niekas nerodė, kad geriausias būdas problemas spręsti yra sankcijų taikymas. Aš manau, kad atimiausiais mėnesiais mes turėsime galimybę pasirašę sustarimą pakeisti situaciją. Manau, kad taip įvyks. Tokiu mechanizmu būtų naudojamasi e, pirmą kartą anksčiau nebuvo pasiekta tiek visokių, visokio sutarimo, kalbant apie laisvos prekybos e, sutarimus, kiek pasiekta šiuo sutarimu, man atrodo, dėl to, kas buvo susitarta, jeigu žvelgtume į tai. Manau, kad daug yra svertų numatytų, kuriais e, galima situaciją keisti ar daryti ją įtaką. O ir tokio noro, kurioje esama. Pone Šuster, e, jūs kesionavote tai, kas vyks kovo mėnesį, ką aš veiksiu ir panašiai. Aš manau, kad dirbsime su Koreja, dirbsime kartu su kitomis šalimis. Kritiniai dalykai, dėl kurių dar reikia apsvarstyti, dėl kurių padiskutuoti, yra nuosavybės sąlygos. Ilgus metus Tarptautinės darbo kon, e, organizacijos konvencijos nebuvo taikomus, nebuvo pasirašytos, tačiau prezidentas Mūna aiškiai pasakė, aš noriu ratifikuoti šiuos dokumentus. Ir man atrodo, kad tai yra svarbus žingsnis pirmin. Vyriausybė yra prisėmusi įsipareigojimus, ji nori, kad situacija keistusi. E, svarbu, svarbu taip pat yra ir kiti suinteresuoti subjektai jų nuomonė, bet čia irgi atrodo noro keistis esama. Vyriausybė savo valią demonstruoja. Mes turim suprasti, kad tai yra procesas, tai nėra vienkartinis kažkoks mostas, kurie keistis nori ir turime manyti, kad taip ir bus. Tiek noriu pasakyti svarbiausių dalykų. Ir lauksiu toliau kolegos jūsų komentarų ir susitiksime jų aptarti. Dėkoju. Prašom, kolega, žodis jums. Dėkoju. Noriu sąžininkai išsakyti savo nuomonę. Diskusija buvo įdomi ir įkvėpianti. Noriu padėkoti visiems diskusijos dalyviams. Nepaisant to, kad matome dvi labai skirtingas pozicijas, norėčiau pasakyti, kad mano pažiūrios yra tokios vidurinės tarp tų kraštutinių dviejų. Tie, kurie mano, jog svarbiausias tikslas, kai kalbam apie investicijų ir prekybos susitarimus, yra užtikrinti, kad būtų tinkamai gyvendinami darbo įstatymai, galėčiau pasakyti štai ką. Gerbiu jūsų nuomonę, tačiau turite prisiminti, nors gal ir esate teisūs, štai ką yra žmonių, kurie gyvena labai blogomis sąlygomis tose šalise, kur jos neturi jokių prekybos sustarimų su mumis. Mesgi šių sustarimų dėka galime išjudinti jų gerą valią, galime e, numatyti kažkokius minimalius dalykus, kurie bus įgyvendinami. Taigi, taigi turime susitarti dėl tų specifinių dalykų, kuriuos bus galima spręsti paskui. Prekybos reikalai yra svarbus be abejo ir mes leisdamiesi į tą sritį norime padėti piliečiams ir padėti mūsų valstybėms partneriams. Aš nesakau, kad Koreja yra viena iš tų uždariausių šalių ar visuomenių. Ne, tai yra puikiai besivystanti šalis, tai yra atvira visuomenė. Tiesiog turime matyti abi monetos pusės. Viena vertus turime ekonominės sėkmės pavyzdį, e, kai stengiamasi užtikrinti piliečių gerovę, tačiau kita vertus mums reikia įvertinti ir tą faktą, kad kai kurie iš mūsų lūkesčių nebuvo visiškai patenkinti. Tai reiškia, kad mes turime diskutuoti su Koreja e, labai pozityvių, draugiškų tonų ir tuomet manau, kad situacija galės pasikeisti. Dėkui. Pirmininkas, na, manau, kad dar tikrai turėsim progą prie šių klausimų grįžti. 16 klausimo nagrinėjimą baigėme, įperdimą prie 17 klausimo. Ponas Fisas pavaduoja poną Salafranką, mūsų pranešėją jis pakalbės apie tos gato reikalavimus ir jam iš karto ir norėčiau suteikti žodį. Prašau. Dėkoju, ponė pirmininkė. Kaip teisingai buvo pasakyta, pavaduoju poną Ignacio Salafranką, kuris yra išvykęs į Nikaragvą. E, jis išvyko žmogaus teisų situacijos stebėti toje šalyje ir man tenka jį pavaduoti e, ES ir valstybių narių sąrašas yra ilgas ir kalbame apie paslaugų e, sustarimo keitimą. Turime čia specifinių visokių sustarimų su valstybėmis narėmis, kurios 94 metais jau buvo valstybės narės, tačiau uh, įvairių specialūs kompromisai su kitomis valstybėmis narėmis, kurios į ES įstojo 95 ir 2004 metais, buvo patvirtintos prieš tą stojimą. Taigi situacija susiklosti labai sudėtinga e, juridin, iš juridinio požiūrio taško žvelgiant. Taigi Europos komisija parengė siūlymą ir tarybai pateikė tą siūlymą, taryba sutarė kart, dėl to sutarimo ir valstybės narės, kurios 95-2004 metais stojo į ES, joms yra nutytos kompensatinės priemonės. 2007 e, metais šis sutarimas buvo e, paremtas įvykčius plačias konsultacijas. Tačiau dėl procedūros iškilo tam tikrų sunkumų taryba nespindėjo formalizuoti to susitarimo. Ir šis sutarimas ilgus metus nebuvo patvirtintas. Na ir galiausiai 2017 e, metais e, nutartie dėl Singapūro priimta teismo nutartis padėjo išsiaiškinti labai svarbų dalyką dėl šio susitarimo ir įsipareigojimų, kuriuos prisima ES. ES numatyta išimtinė kompetencijos sritis šiuo klausimu ir kartu su kitomis šalimis e, buvo taip pat apsvarstytas šis klausimas, jos čia išvardintos ir Europos parlamentas turi pateikti savo sutikimą. Čia kalbama apie kompensacinės priemonės naujoms valstybėms narėms prisijungus prie ES. Ponas Salafranka rekomenduoja kuo greičiau ratifikuoti šį siūlymą tam, kad būtų galima užtikrinti valstybių narių prisimtų įsipareigojimų juridinį saugumą. Tų šalių, kurios 95 ir 2004 metais prisijungė prie ES. Ta ratifikacija leis Europos komisijai pradėti dėrybas. Kad būtų galima išspręsti klausimus tų valstybių, kurios prie ES prisijungė po 2004 metų. Tema labai techninė, bet prašytume paremti šį e, dokumentą ir patvirtinti jį. Dėkoju. Suteiksiu žodį komisijos atstovui. Prašau. Atstoviai. Ačiū, ponė pirmininkė. Labai trumpai, nes ponas Fisas kalbėdamas pono Ignacijos Alafranko vardu, viską puikiai paaiškino. Paaiškino, koks yra šio klausimo kontekstas ir kas vyksta e, nuo 2004 metų. Tiesiog norėčiau pabrėžti tai, kad e, ši situacija nėra neturinti pasiekmių. Tai reiškia, kad e, tos valstybės narės, kurios e, prisijungė 95 metais, 2004 metais, dar yra neapimtos e, tų dokumentų, kurio, kurie egzistuoja, e, kalbant apie tas valstybės, kurios išdėstytos sąraše. Ir kol kas yra atsisakoma iš tų valstybių pusės taikyti numatytas nuostatas toms valstybėms, kurios, nebuvo, kurios Europos Sąjungo įstojo vėliau. Taigi dabar tenka derinti darbų grafikus ir įvertinti taip pat ir 2007 metų įstojimus į ES. Nes priešingų atveju PPO e, būtų patirtima e, tam tikra žala, nes PPO būtų laikomi kaip organizacija, kuri nesugeba sureguliuoti savo vidaus klausimų. Jiems neaišku, kodėl mes ir dabar turime tokias, tokius susitarimus, kurie apima 12 valstybių narių, kai tuo tarpu dabar jų yra 28. Tai mums buvo labai aiškiai pasakyta, dabar įsigaliaus Lisabono sutarčiai, e, šis rytis priklauso išimtiniai ES kompetencijai, dėl to Europos komisija siūlo peržiūrėti tas, e, tuos, tas galiojančias nuostatas ir numatyti kompensacinį mechanizmą, kaip čia yra išdėstyta. Taigi taryboje irgi situacija yra aiški, tie siūlymai yra beveik identiški, e, kalbant apie visas valstybės. Ir taryba e, ir tos nuostatos yra panašios kaip gal tos, kurios galioja kitoms valstybėms narėms anksčiau įstojusiams į Europos Sąjungą. E, mes būtent dėl to prašome šį komitetą ir parlamentą veikti labai greitai, kad šis siūlymas būtų patvirtintas kuo greičiau, nes, kaip aš jau sakiau, esmė nesikeis lyginant su kitomis šalimis, bet GAT ir PPO kontekste tas patvirtinimas yra tikrai labai svarbus. Ačiū, pirmininkas, dėkoju. Parlamentas yra, kaip visada, pasirengęs bendradarbiauti su taryba ir tikimės teigiamų poslinkių ir mes Pone Fisas, ar norėtumėte apibendrinti? Atrodo, ne, nieko pridurti nebelieka. Ačiū. Iki sausio 25.12 valandos galima teikti pakeitimus šiam dokumentui. 18 darbo atvarkės klausimas dabar. Europos e, bendrijos, be jos valstybių narių ir Meksikos Junktinių valstybių ekonominės partnerystės politinio koordinavimo bendradarbiavimo susirimų protokolas siekiant išvelgti Kroatijos Respublikos įstojimą į Europos Sąjungą. Išklausysime, e, išklausykime pastabas. Dėl PPO svarbus yra šis dokumentas, nesvarbu įvertinti e, Kroatijos įstojimą į ES, prisijungimą prie vidaus rinkos. Vėlgi, labai techninio pobūdžio tai yra dokumentas ir e, pranešėjas mano, kad yra svarbių Europos parlamentui dalykų. Svarbu, kad būtų dalymas informacija. Parlamentas norėtų gauti informaciją dėl to, koks numatytas gyvavimo ciklas šiam susitarimui. Susitarimas turėtų būti patikrintas, patvirtintas po konsultacijų. Taip pat svarbu, kad visi sprendimai būtų priimti kompetentingų struktūrų Pavyzdžiui, tarybai reikalingas sprendimas dėl bananų. Ji turės tą sprendimą priimti. Kitas dalykas, ši informacija turi būti pateikta ne tik Europos parlamentui, bet ir socialiniams partneriais, pilietinės visuomenės organizacijoms ir panašiai. E, ši faktinė informacija turi būti taip pat pasiekiama ir visuomeniai. Ypač pranešėjas norėtų paminėti bendrame tarybos posėdėje priimtą sprendimą, kur buvo kalbama apie bananų klausimą. Ir tas klausimas kaip tik nebuvo įtrauktas į minėtą protokolą. Tai reiškia, kad Europos parlamentas neturi to dokumento tvirtinti. Na ir galiausiai reikėtų priminti, kad to sustarimo kai kurios nuostatos, jų taikymas turėtų būti ribojimas tiek, kad turėtų būti e, numatytas e, Europos parlamento patvirtinimas. Tiek būtų pastabų, ponas Fisas dar norėtų tarti žodį. Prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš tik noriu pasakyti, kad e, mes remiame šį pranešimą, kurį parengė ponas Pinjero. Tai reiškia, kad Meksikai bus numatyta iki 2000 papildomų tonų bananų. Tai nėra labai didelis kiekis, tačiau 60 e, tūkstančių tonų kasmet pagamina ES, 400 e, tūkstančių tonų yra importuojama. Tai reiškia, kad e, didelių pasikeitimų čia neįvyks, juridiniai reikalai bus sureguliuoti, todėl mes šiam siūlymui pritarėme. Ačiū. So oh, Then... Jeigu nėra daugiau norinčių pasisakyti, 25 sausio diena į 12 valandą yra pakeitimų pateikimo terminas. Ir dabar periname prie 19 darbo tvarkės punkto. Tai yra ad hoc delegacija į Čilę gruodžio 18 ir 20 dienomis. Tai buvo aukšto lygio delegacija, mes susitikome su aštuoniais ministrais, su pakankamai daug parlamento narių taip pat. Tai buvo faktų išsiaiškinimo misija, kurios pagrindinis e, objektas buvo susitarimo su Čilės modernizavimo stebėsena. Mes nu, konstatavome, kad padaryta daug pažangos, prekybos susitarimas ES su Čilė buvo modernizuotas, buvo įtvirtinta daug e, naujų elementų, tai yra pats skaidriausias susitarimas tokio e, pobūdžio. Mes e, taip pat e, darybose dėrėjimas dėl naujo skyriaus, dėl ryčių lygybės. Čilė turi e, naują ministrą, kuris užsima šituo klausimu. Darybos vyko labai greitų ritmų iki pat dabar ir e, Darybų metu buvo konstatuota, jog ES ir Čilė remiasi tomis pačiamis e, vertybėmis ir panašiais uh, principais, ten taip pat numatyti įsipareigojimai tvaraus vystimosi tikslų sėkimo srityje. Šiuo metu darybos yra truputį sulėtėjusios ir reikėtų impulso tolesniam šių darybų vyksmui, siekiant konstruktyvių rezultatų. Toliau kalbant apie bendrą padėtį, tai aš manau, kad mūsų partnerystė su Čile gilinimas yra labai svarbus, ne tik tai Latinų Amerikos kontekste, mūsų santykių su Latinų Amerikos regionu e, kontekste, bet ir apskritai tarptautinėme kontekste. Kalbant e, apie elektroninį judumą. Šitie dalykai taip pat yra labai aktualūs e, ir Čiliai, ir Europai. Tai tiek būtų iš mano pusės. E, Imakulata Pinierų dėja serga dabar. E, kiti delegacijos nariai galbūt norėtų kai ką pakomentuoti ar pridurti. Prašom. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš e, norėčiau padėkoti visiems e, kolegoms, įskaitant ir sekretariato narius, kurie prisidėjo prie šio vizito rengimo. Viskas buvo labai puikiai organizuota, Viskas vyko taip, kaip e, numatyta programoje. Kalbant e, apie diskusijų turinį šio vizito metu, aš norėčiau pabrėžti, jog Čilė yra mums labai svarbi valstybė ir ne tik dėl tų priežasčių, kurias e, jūs pirmininkė minėjote. Čilė yra ekonominio vystimosi požiūrių lyderė pietų Amerikos e, žemynė, Čilė stiprina teisinės valstybės e, principus ir pastaraisiais e, metais ekonominės ir finansinės krizės metu Čilė užtikrino pakankamai aukštą ekonomikos augimo lygį iki 6,5 procento, dėl to augo ir pragyvenimo lygis. Aišku, Čilė yra valstybė, kuri turi labai daug gamtinių išteklių, e, kalnakasybos pramonė yra išvystyta. Tad tai mums labai svarbi valstybė partnerė. Kalbant apie patį susitarimą, mes e, jį aptarėme įvairiais lygmenimis Čilėje susitikome su vyriausybės atstovais, su prezidentu, su nevyriausybinio organizacijų atstovais, profsąjungomis, taip pat e, su su uh, vietiniais vietinėmis e, Čilės e, bendruomenėmis, vietinių gyventojų. Mes e, aišku turime labai daug lūkesčių, kalbant apie šią sutartį. Aš manau, kad uh, turime nepamiršti to, jog ES lūkesčiai dėl šio susitarimo yra iš tikrųjų e, dideli. Ir e, sustikimo metu abi pusės pabrėžė, jog šis susitarimas labai e, svarbus ir jo pasiekme yra 100 procentų prekybos papimčių padidėjimas abiejose pusėse, tačiau uh, Atrodo, jog e, Čilės partneriams ekonominiai, grinai ekonominiai aspektai yra patys svarbiausi šiame susitarime. Mes e, taip pat e, matome, analizuodami mūsų santykius su Latino Amerikos šalimis, bet ir su kitomis šalimis, tokiamis kaip Naujoji Zelandija ar Australija, uh, E, ir čia mes konstatuojame, kad tos valstybės dabar pasirašo įvairias sutartis su Kinija. Mes turime tai turėti omenyje ir tai atsižvelgti, nes e, dėl šitų dalykų mm, įtaka mūsų santykiams yra pakankamai didelė. Dėkoju. Ar yra kitų norinčių komentuoti? Jeigu ne, tuomet pranešu, kad uh, pranešimas šito klausimu, ataskaita bus parengta pakankamai greitai. Na, o dabar turime perėti prie balsavimo. Atliksime keletą bandymų. Pabandykime, ar veikia sistema. Pradedame. Bandomasis balsavimas baigtas patvirtinta. Reiškia, viskas, viskas e, yra taip, kaip turi būti. Pradedame nuo 20, 31, 32, 33. Už, prieš, susilaiko, atmesta. Pirmas kompromisas už, prieš, susilaiko, patvirtinta. Antras kompromisas už, prieš, susilaiko, patvirtinta. 14, 40 už, prieš, susilaiko, atmesta. 42 už, prieš, susilaiko, atmesta. Trečias kompromisas už, prieš, susilaiko, patvirtinta. 50 už prieš susilaiko atmesta. 51 už prieš susilaiko patvirtinta. 52 už prieš susilaiko atmesta. 53 už prieš susilaiko atmesta. 54 už prieš susilaiko atmesta. 55 už, prieš, susilaiko, atmesta. 56 už, prieš, susilaiko, atmesta. 57 už, prieš, susilaiko, atmesta. 58 už, prieš, susilaiko, atmesta. 59 už, prieš, susilaiko, atmesta patvirtinta. 60 su žodiniu pakeitimu už prieš susilaiko atmesta. 61 už prieš susilaiko patvirtinta. 62 už prieš susilaiko atmesta. 63 už prieš, susilaiko, atmesta. Ketvirtas kompromisas už, prieš, susilaiko, patvirtinta. 66 už, prieš, susilaiko, atmesta. 67 už, prieš, susilaiko, atmesta. Penktas kompromisas už, prieš, susilaiko, patvirtinta. Šeštas kompromisas už, prieš, susilaiko, patvirtinta. 75 už, prieš, susilaiko, atmesta. 76 už, prieš, susilaiko, atmesta. 77 už, prieš, susilaiko, atmesta. 78 už, prieš, susilaiko atmesta. 79 už prieš susilaiko atmesta. 80 už prieš susilaiko atmesta. 81 už prieš susilaiko atmesta. 7 kompromisas už prieš susilaiko patvirtinta. Aštuntas kompromisas už prieš susilaiko, patvirtinta. Devyniasdešimt ketvirtas už, prieš, susilaiko, atmesta. Aštuntas A kompromisas už, prieš, susilaiko, patvirtinta. 100 už prieš susilaiko atmesta. 101. Dvi dalis. Dabar pirmoji dalis už, prieš, susilaiko, patvirtinta. Antroji dalis už, prieš, susilaiko, atmesta. 102. Už, prieš, susilaiko, atmesta. Devintas kompromisas. Už, prieš, susilaiko, patvirtinta. 105 už, prieš, susilaiko, atmesta. 106 už, prieš, susilaiko. Man atrodo, kad patvirtinta, bet pastikrinsime elektroniniu būdu dėl 106. Balsavimas baigtas. Aiškiai patvirtinta. 108 už, prieš, susilaiko, atmesta. 10 kompromisas už, prieš, susilaiko, patvirtinta. 116 už, atsiprašau, e, aš praleidau 109. 109. Už. Prieš. Atmesta. Deja. Kas susilaiko? 116. Už, prieš, susilaiko, atmesta. 11 kompromisas. Už, prieš, susilaiko, patvirtinta. Dešimtas už, prieš, susilaiko, atmesta. Vienuoliktas už, prieš, susilaiko, patvirtinta. Dvyliktas už, prieš, susilaiko, atmesta. Keturioliktas už, prieš, susilaiko, patvirtinta. Šešioliktas už, prieš, susilaiko, patvirtinta. 17 už, prieš, susilaiko, atmesta, 18 už, prieš, susilaiko, patvirtinta, 19 už, prieš, susilaiko, atmesta, 20 už, prieš, susilaiko, patvirtinta, 21 už, prieš, susilaiko, atmesta, 22 už, prieš, susilaiko, atmesta atmesta, 23 už, prieš, susilaiko. Dėl 23 pasitikrinkime elektroniškai, pradedame. Balsavimas baigtas. Aiškiai atmesta. 12 kompromisas už, prieš, susilaiko, patvirtinta. 26 už, prieš, susilaiko patvirtinta, 27 už prieš susilaiko patvirtinta, 28 už prieš susilaiko patvirtinta, 29 už prieš susilaiko atmesta, 30 už prieš susilaiko patvirtinta, 1 už prieš susilaiko. Pasitikrinkime dėl pirmojo pakeitimo. Pradedame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Antrasis už. Prieš. Susilaiko. Pasitikrinkime elektroniškai. Dėl antrojo. Pradedame. Balsavimas baigtas atmesta. Trečiasis už, prieš, susilaiko, atmesta. Pirmasis buvo patvirtintas, trečias ne, tad penktasis dabar už, prieš, susilaiko, atmesta, šeštasis už, prieš, susilaiko, atmesta ir baigiamasis balsavimas elektroniniu būdu. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Sveikiname pranešėją. Dabar periname prie 21 darbo tvarkės punkto. Tarybos sprendimas dėl ES ir Singapūro Respublikos laisvos prekybos tarimo sudarimo. Trečias, kas už? prieš, susilaiko, atmesta. Pirmas ir antras yra identiški, už, prieš, susilaiko, atmesta. Dabar baigiamasis balsavimas elektroniniu būdu. Pradedame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Dabar antrasis pranešimas dėl Singapūro. Investicijų apsaugos susitarimas. Pirmas kompromisas. Už, prieš, susilaiko, patvirtinta. Antras kompromisas. Už, prieš, susilaiko, patvirtinta. 35. Už, prieš, susilaiko, patvirtinta atsiprašau, 34 už prieš susilaiko atmesta, 35 už prieš susilaiko atmesta, 36 už prieš susilaiko atmesta, 37 už prieš susilaiko atmesta, 38 už prieš susilaiko atmesta, 40 už, prieš, susilaiko, atmesta, 41 už, prieš, susilaiko, atmesta, 42 už, prieš, susilaiko, atmesta, trečias kompromisas už, prieš, susilaiko, patvirtinta, ketvirtas kompromisas už, prieš, susilaiko, patvirtinta. 48, pirmoji dalis atkrenta, antroji dalis už, prieš, susilaiko, atmesta. 50 už, prieš, susilaiko, patvirtinta. Penktas kompromisas už, prieš. Dar kartą. Penktas kompromisas už, prieš, susilaiko, patvirtinta Patvirtinta. 51 už, prieš, susilaiko, atmesta. 55 už, prieš, susilaiko, atmesta. Šeštas kompromisas už, prieš, susilaiko, patvirtinta. 64 už, prieš, susilaiko atmesta 65 už prieš susilaiko patvirtinta 7 kompromisas už prieš susilaiko patvirtinta 8 kompromisas už prieš susilaiko patvirtinta 9 kompromisas už prieš susilaiko patvirtinta patvirtinta. Dešimtas kompromisas už, prieš, susilaiko, patvirtinta. 91 už, prieš, susilaiko, atmesta. 92, 3 ir 4 identiškai už, prieš, susilaiko, atmesta. 95 už, prieš, susilaiko, atmesta. Antras už, prieš, susilaiko, atmesta. Trys už, prieš, susilaiko, patvirtinta. Ketvirtas už, prieš, susilaiko, atmesta. Penktas už, prieš, susilaiko, atmesta. Šeštas už, prieš, susilaiko patvirtinta, septintas už, prieš susilaiko patvirtinta, aštuntas už, prieš susilaiko atmesta, devintas už, prieš susilaiko atmesta, dešimtas už, prieš susilaiko atmesta Atrodo patvirtinta, bet pasitikrinsime dėl dešimtojo. Pradedame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 11 už. Prieš. Susilaiko. Atmesta. 11 kompromisas už. Prieš. Susilaiko. Patvirtinta. 17 už. Prieš susilaiko, atmesta. Aštuonioliktas už prieš susilaikom Atmesta. 20 už, prieš, susilaiko, atmesta. 19 už, prieš, susilaiko, atmesta. Pirmas už, prieš, susilaiko, atmesta. Ir baigiamasis balsavimas. Pradedame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. So, now we switch to 23 darbo tvarkės klausimas. suklydau balsuodamas e, dėl galutinio varianto. Aš pavaduoju žmogų, kuris pritarė tam susitarimui. Ir nors tai nepakeis balsavimo rezultatų, aš vis tik norėjau, kad to žmogaus valia būtų labai tiksliai atspindėta. Ačiū. So vote, Reiškia, jūs turite žiūrėti į balsavimo sąrašą, kai balsuojate, o nežvalgytis aplinkui. Dave, perfect. Jude. Sorry, I don't think that the... Aš nežinau, ar galutinėme balsavime buvo nurodyti skaičiai, rezultatai. So once again, it's 25. 25 už, 12 prieš. Ne vienas nesusilaikė ir vienas pakeitė savo valią. Mūsų kadencija baisės, baigėsi ir po truputį mes jau vargstame, pavargstame. 23. 3. Vienodi pakeitimai 5, 6, 7, kas už, kas prieš susilaiko. Atmesta. Dar 3 identiški antras, trečias ir ketvirtas. Kas už, kas prieš? Susilaiko. Atmesta. Pirmasis pakeitimas, kas už, kas prieš, atkrenta. Pasuojame kortelėmis. Pradedame. okay, and the vote is. Baigiame. Ta pati dauguma, 26. Už. 24 punktas. Vidaus rinkos konkurencingumo stiprinimas. Pirmasis kompromisas už, prieš, susilaiko, priimta. Antrasis už, prieš, susilaiko, priimta priimta. Trečiasis, kas už, kas prieš, susilaiko priimta. Ketvirtas už, prieš, susilaiko. Pabalsuokime kortelėmis, kad būtų aiškiau. Baigiame balsuoti. Priimta. Ketvirtas A, kas už, kas prieš, susilaiko priimta. Šešioliktas už, prieš, susilaiko priimta. Penktasis kompromisas, kas už, kas prieš, susilaiko priimta. Šeštas kompromisas, kas už, kas prieš, susilaiko priimta. Ir galutinis balsavimas kortelėmis. And the vote is closed and it's adopted with support. Pritarta didžiaja balsų dauguma. 25 darbo tvarkės klausimas kaiminystės vystimos ir tarptautinio bendarbiavimo priemonės įsteigimas. 14 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaiko atmesta. Antrasis kompromisas už prieš susilaiko priimta. 35 už prieš susilaiko atmesta. 36 už prieš susilaiko atmesta. 37 už. 37 už. Mažai prieš. Susilaiko Nuo 38 iki 45 pakeitimai yra iš esmės identiški ir reikėtų balsuoti galbūt už visus iš karto. Taigi 37 iki 45 balsuojame už visus, kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. Trečiasis kompromisas už, prieš, susilaiko priimta. Ketvirtas kompromisas už, prieš, susilaiko, priimta. Šeštasis už, prieš, susilaiko, priimta. 51 už, prieš, susilaiko, atmesta. 52 už, prieš, susilaiko, priimta. 53 už, prieš, susilaiko, priimta. 54 už, prieš. Atsiprašau, turime balsuoti kortelėmis 54. Baigime. Atmesta. Penktasis kompromisas už, prieš, susilaiko, priimta. Aštuntas už, prieš, susilaiko, priimta. Devintas už, prieš, susilaiko priimta. 56 už, prieš, susilaiko atmesta. Šeštasis kompromisas už, prieš, susilaiko priimta. 11 už, prieš, susilaiko priimta. 12 už, prieš, susilaiko priimta. 58 už, prieš, susilaiko priimta. 59 už, prieš susilaiko priimta. 60 už, prieš susilaiko priimta. 16 už, prieš susilaiko priimta. Pirmasis už, prieš susilaiko priimta. 17 už, prieš susilaiko priimta. 18 už, prieš susilaiko priimtas. Antras už, prieš susilaiko priimta. 19 už, prieš susilaiko. Dėl 19 balsuojame kortelėmis. Baigiame. Priimta. Pirmasis kompromisas už, prieš, susilaiko, priimta. Reikia balsuoti kortelėmis dėl 20-ojo. Balsuojame. Varnis balsavimas. Baigiame. Atmesta. 23 už, prieš, susilaiko, priimta. 24 už, prieš, susilaiko, priimta. 25 už, prieš, 25 kortelėmis. Baigiame. Priimta. 106 už, prieš, susilaiko, priimta. 27 už, prieš, susilaiko, priimta. 28 už, prieš, susilaiko, priimta. 29 už, prieš susilaiko priimta. 30 už prieš susilaiko priimta. 15 už prieš susilaiko priimta. 7 kompromisas už prieš susilaiko priimta. 8 kompromisas už prieš susilaiko priimta. 68 už prieš susilaiko atmesta. 71 vardinis balsavimas. Pradedame. Baigiame. Atmesta. Ir balsuojame dėl teksto su pakeitimais. Pradedame. Ir baigiame. pritarta didelė balsų dauguma. 26. Paskutinis balsavimas. Iš karto balsuojame. Dėl deleguoto teisės akto. Pradedame balsuoti. Ir baigiame. Ir labai didelė balsų dauguma pritarta. Dėkoju balsavusiems. Tie, kas išeina iš salės, pasistengėte išeiti kuo tyliau. So, quiet, please, please, quiet. So, next item 27, the report of our monitoring. 27 klausimas stebėsinos grupės veikla. Iš tikrųjų, mes tą grupę įsteigėme, norėdami giliau padiskutuoti apie darybas, kuriuose dalyvaujame. Gruodžio ketvirtąjį stebėsinos grupė diskutavo dėl Čilės. Yra parengta išsame ataskaita dėl Tuniso. Sausio 8-ąją pranešėjos Lalond nėra, Australijos stebėsino grupė, kolegė parengusi ataskaitą, taip pat išėjo iš salės, nepalikusi ataskaitos. Buvo diskutuojama su Australijos prekybos ministru sausio 22 ir taip pat sausio 2 dieną ES ir JAV prekybos santykių stebėsnos grupė posėdžiavimo. Mes vakar jau aptarėme šį klausimą, paminėjome šitą posėdį. Ar turite klausimų, pastabų? Jeigu ne, tuomet 28-29 darbo tvarkės klausimai. Tarptautinio investicijų e, teismo narių atrankos ir skirimo mechanizmas. komisijos investicijų ekspertams suteiksiu žodį. Ekspertui. Žinoma, ekspertui. Good morning, um, distinguished member. Labas rytas, gerbėmi komiteto nariai, gerbiamas pirmininkė. Aš norėčiau pakalbėti apie atrankos kriterijus ir taip pat apie unicitral ir taip pat apie investicijų teismą pakalbėsiu. Pirmiausių klausimų, pirmojų klausimų dėl atrankos proceso skirimo mechanizmo. Šitas skirimas yra, mechanizmas yra taikomas, kai reikia vertinti ES investicijų susitarimus, kai jie įsigaliojo, turime minėję, pavyzdžiui, susitarimą su Singapūru po jų subalsavimo prieš keletas minutės. Tai bus, tai bus taikoma ir bus taikoma kitiems susitarimams. Mes išsiuntėme interkomitetui dokumentus gruodžio 3-ąją praėjusiais metais ir ten buvo nurodytos tyrimo procedūros, kurių reikės laikytis. Dabar šitie, ir šitie dokumentai buvo parengti po ilgų diskusijų su parlamentu ir su valstybėmis narėmis. Ten yra nurodyti procesai, kuriuos jūs nurodėte, jūs pirmininkė Lange, komisariai Malmström siūstame laiške lapkričio mėnesį 17 e, metais. Be to, jūs 17 metais teiravotės, kokio vaidmens gali sulaukti parlamentas, skiriant e, investicijų teismų E, teisėjus. Taigi 17 e, metų sausio 18 dienos laiškė atsakymai mes nurodėme šitas procedūras. Pirmiausia, norėčiau pasakyti, kad ES kandidatai bus teikiami valstybių narių iniciatyva ir komisijos iniciatyva, o trečiųjų šalių piliečiai kurie pirmininkaus e, teismuose, iš tik bus tiesiogiai teikiami komisijai. E, kandidatams keliami pagrindiniai reikalavimai ir po to vyks atrankos e, procesas. Panašiai kaip ir skiriami teisėjai į teisingumo teismą. Taigi atrankos komisija e, joje dirbs buvę teisėjai, teisingumo teismo teisėjai, kitų tarptautinių teisminių institucijų atstovai ir galbūt mokslo pasaulio atstovai. Pagal 255 e, straipsnį, pagal teismų skirimo procedūrą ES komisija iš keturių tų e, komisijos narių pasiūlys vieną ir atrankos komisija atrinks kandidatus atitinkančius reikalavimus, e, kandidatus tinkančius e, šito teismo reikmėm. Taigi, pirmiausia, dėl konkrečių kandidatų iš tečiųjų šalių bus susitarimas su teikiančia šalimi, bus pasirašomas atinkamas susitarimas ir jam reikės ir tarybos pozicijos. Taip Tai yra tik tai bendros procedūros, mano minėtame dokumente yra aiškiai nurodytos išsamios procedūros, kaip bus skiriami teismų nariai. Mums svarbu, kad paskirti asmenys būtų nešališki, nepriklausomi, kompetitingi. Ir manome, kad atrankos procesas, atrankos procesas į teismo narius yra pagristas procedūromis, kurios taikomas jau pastaruosius 20-30 metų, padės užtikrinti pakankamą skaidrumą ir bus tvarus. Dėl parlamento vaidmens, kurio jūs teiravote laiške 2016 metais, parlamentas turės savo vaidmenį Kitas dalykas tai yra unicitral proces procedūros ir investicijų teismas. Darbo grupė yra nusprendusi gyveninti ISDS reformą. Praėjusiu metu spalio mėnesį buvo posėdžiaujama Vienoje 90 valstybių atstovai, 400, 400 400 delegatų dalyvavo ir buvo kalbama, kad yra labai svarbu diskutuoti tokiu lygmeniu jungtinių tautų kontekste. Ir tai buvo labai naudingas renginys ES, kadangi pastaroji prašė vykdyti ISDS reformą Ir ES manė, kad ta reforma turėtų būti uncitral kontekste vykdoma remiantis parlamento rezoliucija, kuri buvo priimta 2015 metais. Spalio susitikimo rezultatas yra tas, kad e, buvo pasirinkta e, reforma subūrus 90 šalių ir konstatavus, kad ISDS sistemą reikia reformuoti. Buvo atsižvelgta į tris aspektus. Pirma, buvo sakoma, kad reikia daugiau nuspėjimumo ir nuseklumo. Antra, dėl arbitražo teismų ir sprendimų priimsiančių institucijų. Ir mes turime pabrėžti, kad šitos išvados yra labai svarbios, turint galvoje investicijų valdyseną. Pirmąją balandžio savaitę bus organizuojamos tolesnės diskusijos dėl reformos, bus aptarinėjami konkretūs darbo grupės siūlomi variantai dėl reformų gyvenimo. Praėjusią savaitę, praėjusią penktadienį, sausio 19 valstybės narės Europos ir Europos Sąjunga delegavo du atstovus kurie dalyvaus šiuose procesuose. Inti komitetas mm, pritarė šiems kandidatams ir tie du atstovai dirbs šioje darbo grupėje ir vadovausis mm, mūsų dokumentu dėl daugiašalio ginčių sprendimo investicijų teismo. Ten yra nurodyta, kaip tas investicijų apsaugos teismas turėtų veikti ir ten šiame dokumente yra atsižvelgiama į visus galimus mm, susirūpinimus. Tačiau reikia pripažinti, kad Tai yra vienintelis pasiūlymas, kuriame atsižvelgiama į dabar galiojančias 3000 sutarčių. Šitos sutartys liks galioti, todėl kyla klausimas, kaip jas reformuoti. Įsigilinus į situaciją, matosi, kad tos valstybės ir toliau laikysis tų sutarčių arba pasirašinės naujas investicijų apsaugos sutartis. CP, e TTP susitarimai su uh, uh Azija, Pietričių Azija, visą regioną taip pat bus uh, toliau pasirašomos. Taigi mes norėtume elgtis taip, kaip 15 metais savo rezoliuciją pareikalavo parlamentas, tai yra mes turime remtis dabar galiojančiomis sutartimis. Ir žinoma, džiaugiamės, kad buvo pasirašyta investicijų apsaugos sutartis su Singapūru ir tai yra labai svarbus šios reformos atskaitos taškas kadangi mes turime e, įdėkti pastovę investicinių ginčių sprendimo e, sistemą. Žinoma, mes dedame pastangas E, praėjusią savaitę pateiktų pasiūlymų išnagrinėjimui. Dominikos Respublika, kitos Centrinės e, Amerikos žemynų valstybės, taip pat Azijos, Afrikos žemynų valstybės e, bendradarbiauja su partneriais, be kitako ir Kanada ir siekia užsitikrinti paramą šiai reformai. Balandžio mėnesį komitete mes dar kartą informuosim apie naujausią pažangą. Dėkoju už jūsų komentarus. Marija Arena dabar kalbės. Dėkoju už informaciją apie e, tą e, teismą arbitražo ir minėtų susitarimus. Aš Norėjau priminti, kad Europos Teisingumo teismų buvo teiktas paklausimas dėl ICS mechanizmo, kai apie CETA sustarimą dar buvo kalbama. Belgijos karalystė buvo pateikusi šį klausimą, Teisingumo teismas šiemet turėjo pateikti atsakymą, kaip Teisingumo teismo atsakymus integruosite į susitarimus. Pavyzdžiui, ir į tą sustarimą, dėl kurio šiandien buvo balsuota, dėl sustarimą su Singapūru, tas mechanizmas jau galbūt ir dabar turi būti taisytinas, atsižvelgiant į tai, ką pasakys teismas. Būtent dėl to aš nepritariau tam susitarimui, nes manau, kad e, parengti tokias priemonės, kurios turės sulaukti dar teismo nuomonės ir kurias reikės pertvarkyti, kadangi parlamentus vis dėlto balsuoti. Aš manau, kad e, komisija jau yra apsisprendusi, gavusi teismo nuomonę padaryti reikiamas pataisas. Ar taip? Ačiū. Heidi Hautala, prašau. Ačiū už komisijos ataskaitą. Suprantu, kad kai kuriuom šalims buvo skirta daug dėmesio. Indijai, piet, Indija, Pietų Afrika buvo paminėtos. Aš norėčiau paklausti, kaip prie proceso prisidės tos šalys, nes tai gali turėti įtakos galutiniam rezultatui. Pavyzdžiui, ar tikitės, kad Pietų Afrika pateiks savo reformos modelį? Noriu pasakyti, kad viena iš iniciatorių tos, tos saistančio susitarimo buvo jungtinėse tautose Ženevoje būtent Pietų Afrikos Respubliką. Ši šalis gali suprantama jausti tam tikrą susirūpinimą dėl to, kad e, dominuos čia daugiau investuotojų atstovai, ne nacionalinių valstybių atstovai. Kaip į tai reaguosite? Ką manote apie arbitražo narių E, arba tų vadinamųjų uncitral narių dalyvavimą pertvarkant sistemą. Anna Riminio, prašau. Dėkoju, ponė pirmininkė. Aš norėčiau pasakyti, kad labai džiaugiuosi tuo, kad Europos komisija nusprendė paskirti laiko kad galėtume aptarti daugia šalį mechanizmą investuotojų ginčiams spręsti. Buvo pateiktas siūlymas, kurį pateikė Europos komisija. Knutsi buvo nusiųstas šis sprendimas šiek tiek seniau. Ten buvo kalbama apie ginčių sprendimo sistemos tobulinimą, kad ją daugiau būtų įtraukti piliečiai. 189 tūkstančiai žmonių pasirašė uh, E, peticiją, kur prašė e, nebetaikyti tokios arbitražo sistemos. O e, tam prireikė pusantros dienos jums parašams surinkti. Taigi matote, kad piliečiams rūpi tas klausimas, daug parašų per tokį neilgą laiką. Ir teisėjų vaidmuo yra daugmaž nuspėjamas. Piliečiams susirūpinimą kelia taip pat ir tų procedūrų kaina. E, investicijų, galimybė investuoti investicijas yra svarbu, bet nepamirškime, kad kitos temos tuo tarpu patenka į kitą kategoriją, žemesnę. E, o tos temos atrodo svarbios ir mums, ir ES piliečiams. E, šį pateikį, šį, šį E, dokumentą pateikė akademinio pasaulio atstovai, taip pat ginčių sprendimo sistemos e, atstovai. Aš norėčiau paminėti dar vieną dalyką e, kuriam komisija nenori skirti pakankamai dėmesio. Kol kas nesiūloma kreiptis tos arbitražo sistemos į nacionalinės teisės sistemas. Ir manau, kad ISDS ir ginčių sprendimo mechanizmas apskritai turi būti siejamas su nacionalinė teisė. E, taip pat nekalbam apie jos sąsąją su europinė teisė, tai man neprimtina. Manau, kad šis rytis turėtų būti išimtinė ES kompetencija. Bet jau aš taip galvoju. Na ir dar vienas dalykas, ar bandoma bus pakeisti egzistuojančius organus. Ta daugia šalia sistema, kuri iš tikrųjų bus gana didžiulė mašina. Ačiū, ponas Rubik. Norėčiau paklausti, kokius kitus matote tarp PPE taisyklių dėl arbitražo Ir būtent ten kyla problemų dėl to, kad nėra skiriama pakankamai teisėjų, nėra pakankamos specializuotos kolegijos ir viskas vyksta vos ne karino tribunolo pagrindu. Ir jeigu kas nors, pavyzdžiui, iš teisėjų norėtų pasiekti kompromiso, priimti sprendimą, visada susidurėma su tam tikra e, tam tikro jėgos panaudojimo. Todėl aš norėčiau pritarti komisijai, pasakydamas, kad reikalinga tokia struktūra, ypač turint omenyje prekybos ryšius su Amerika, ar e, kitais atvejais, kai darbuotojai apskritai nukenčia dėl to, kad mes neturime tokios teisminės struktūros. Taigi mes turime šiame kontekste turėti omenyje valdžių atskirimo principą ir taip pat prievartos netaikymo principą. Uh, Dėkoju. Aš esu iš Vokietijos šiaurės ir esu labai kantrus, mes tokią reputaciją turim, bet kai žvelgiu į šią reformų procesą, kai apie, kalbam apie uncitral, aš tiesiog prarandu kantrybę, e, nes daug susirūpinimo reiškiama. Iš tikrųjų, kalbant apie šią ginčių sprendimo sistemą, e, klaustukų labai daug ir seniai. Man nėra aišku, kodėl visą tai užima tiek daug laiko, nes diskusija dėl TTIP dėrybų e, vyko. Viskas buvo kaip ir aiškiai pakankamai išsakyta. Klausimas būtų toks, kiek gali trukti tas procesas. Ar tikrai priimtina, kad tas procesas e, trunka daugiau negu trejus metus dėl to, kad būtų išspręsti tokie pakankamai paprasti klausimai. Kas atsakingas už tai? Ar kokios yra tos jėgos, ar valstybės narės, ar kažkas kitas, kas bando sutrukdyti tam būtinam procesui. Ir galiausiai, ar viso to tikrai reikia, ar reikia to proceso, jeigu rezultato nematyti. Gal geriausia būtų tiesiog laikytis europinio požiūrio ir tiek. Ačiū. Thank, thank you very much. Um... Dėkoju už klausimus ir komentarus. Jums leidus apžvelgsiu juos. Pagal pateikimo tvarką. Pone Arena klausė, ar jei galėčiau atsakyti štai ką. Taip, teisingumo teisme dabar nagrinėjami pateikti paklausimai dėl investicijų teismo mechanizmo ir jo santykių su es teisė. Mes tikimės kitą savaitę, 29 dieną, sausio gauti teismo sprendimą. Ir byla bus nagrinėjama tiksliai, o nu, nutarties kopiją per artimiausią mėnesį tikimės gauti. Kaip jau sakėme, komisija yra labai atidžiai sekas tą situaciją, žiūrime, kad būtų laikomas ES teisės nuostatų, ES parlamentų teisės tarnyba, taip pat prie jo prie išvados, kad investicinių teismų arbitražo sistema yra suderinama su ES teisės nuostatomis. Mums reikia pasižiūrėti, iš tiesų, ką dar pasakys Europos teisingumo teismas. E, jeigu bus nuspręsta, kad kažkokio nesuderimamumo esama, tai tuomet, jeigu, pavyzdžiui, cetai ar, ar dėl cetą ar, ar, ar dėl kitų sutarčių iškils problemų, jeigu, pavyzdžiui, negalės įsigalioti dėl kažkokių kliūčių tos sutartys, tai tos problemos bus sprendžiamos. Kaip žinote, cetą yra prasidėjęs ratifikavimo procesas valstybių narių parlamentuose e, Singapūras, e, su Singapūru esu priimus sustarimus, kad disciplinarinis posėdis patvirtins šį sustarimą, e, tas sustarimas bus įgyvendinamas, e, tam reikės laiko, aišku, kad visiškai įsigaliotų tie susitarimai. Mums reikia rasti būdų ištaisyti visas spragas tol, kol galutinai neįsigaliojo ta sutartis. O tai, ką pasakys teismas, be abejo yra svarbu. Ir teks pakeisti galbūt kai kurios dalykus atsižvelgiant į nutartį. E, klausimai dėl svarbių tokių dalykų. Ar šis procesas bus įtraukus? Mes turime 90 šalių, Afrikos valstybių yra gana nemažai įsitraukusių į procesų. Mes su Pietų Afrikos kolegomis, pavyzdžiui, labai dažnai diskutuojame, jie dalyvauja posėdžiuose, jiems iš tikrųjų labai įdomi yra šita reforma apskritai. Jiems įdomios mūsų idėjos. Jie be abejo gali ir patys pateikti įvairių minčių, jeigu norėtų tai padaryti. Diskusijose visą tai bus aptarta. Nežinau, neturiu jokios informacijos apie tai, kad jie taip ir padarys, kad pateiks kažkokius siūlymus, bet jeigu pateiktų, tai mes be abejo juos vertintume ir aptartumėm diskusijų metu. Dėl skaičių ir ribų nustatytų. Incitral procesas turėtų įvykti prieš generalinę asamblėją, nes tos struktūros darbą turi patvirtinti generalinė asamblėja ir kai tas patvirtimas įvyks, tai tuomet tas teismas bus kūriamas, sudaromas. Mums reikia dar susitarti, kiek šalių turiu pritarti, kad tas mechanizmas veiktų efektyviai, kad būtų galima žinoti, kiek bus reikalinga teisėjų ir kaip užtikrinti, kad tas teismo veikimas būtų patikimas gal 40 ar 50 teismo narių, galbūt tiek jų bus, bet skaičių dar neturiu. Europos Sąjunga pabrėžia, kad visos numatytos procedūros yra svarbios. Svarbu, kad būtų atsižvelgiama į visą e, pademonstruotą susirūpinimą taip pat e, ir dėl susirūpinimą susijusių procedūriniais dalykais. Ir turime taip pat pasižiūrėti, kas dar gali iškilti, kokie nesklandumai pasireikšti, kad juos būtų galima dabar jau išspręsti. Jūs kalbėjote apie reguliavimo mechanizmą. Aš manyčiau, kad tai yra mūsų, mums kylančio susirūpinimo esmė. bet mes manome, kad, kad geriausia būtų ko gero sukurti nuolatinę struktūrą. Mes kalbam apie teisės aktus, mes jų randame e, ten nusatų dėl žmogaus teisių, tos nustatos atsispindi Europinėje teisėje taip pat. Kad visa tai būtų deramai nagrinėjama ir vertinama, mes manome, yra reikalinga nuolatinė struktūra. Buvo paminėtas akademinis forumas ir jų galimybė akademikams dalyvauti arbitraže. Darbo grupė yra aišku, kad vyriausybė turi vadovauti procesui. E, dešimtame paragrafe mūsų dokumento apie tai yra ir kalbama. Ten kalbama apie pačią procedūrą. Mes aiškiai sakome, kad politiniai sprendimai turi būti priimti vyriausybės atstovų, kurie turi reikiamus įgaliojimus. Mūsų atveju prieimė, tų sprendimų priimime turėtų dalyvauti šis komitetas, parlamentas ir taryba. Vyriausybės atstovai taip pat dalyvau šioje procedūroje, jie atskaitingi yra parlamentui ir tarybai. E, arbitražo egzistavimas, man atrodo, bus labai naudingas, sprendžiant techninius klausimus, bet politinius sprendimus be abejo priims e, vyriausybės ir oficialūs asmenys. Jūsų klausimas dabar, kodėl nepakanka nacionalinių teisinių nuostatų. Ponas Rubik, man atrodo, išsakė tą pastabą. Europos investuotojai, pavyzdžiui, kai Kinijoje investuoja pagal susitarimą tarp es ir Kinijos, Mes negalime pasitikėti Kinijos teismais ir tenykštę teisę, e, negalime sakyti, kad mes sutarčių galiojimą apginsim remdamiesi Kinijos teisę, lygiai taip pat ir su JAV, ir su Kanada ir panašiai. Būtent dėl to mes neminėme nacionalinės vienos ar kitos šalies teisės nuostatų. Mes kalbame apie įsipareigojimus, kurie būtų tvirtinti tarptautinių lygmenių. Tarp įsipareigojimų investuotojams reikia paminėti ir tai, kad tas mechanizmas, kurį mes teikiame, e, turi tokią numatytą atvirą juridinę nuostatą. Ką tai reiškia konkrečiai? Tai reiškia, kad kadangi susitarimai keičiasi, e, sprendimai e, ir sprendimas yra numatyti pridėti daugiau įsipareigojimų investuotojams. Ir tam yra sukūriama atvira bazė būtent tuos sprendimus priimti. Pono Rubik dabar klausimas. Mes be abejo suprantame, kaip svarbu bendradarbiauti su PPO, būtina spręsti esamas krizės, būtina išmokti visas pamokas ir tame dokumente, kurį paminėjau, apie tai yra kalbama. Mes norėtume, kad viena valstybė, kuri nors bet kuri, negalėtų blokuoti visų teisėjų sprendimų. Tad mes nesame numatę ir galimybės teisėjams atnaujinti jų įgaliojimus, kai baigs savo kadenciją. Ir, kaip žinia, mes dabar naudojamės ginčio sprendimo mechanizmu, kuris bus darytas dvišalių pagrindų. Su Koreja turime vieną tokį su Ukraina, pavyzdžiui, dėl eksporto pribojimų medienos. Vėlgi naudojamės tokiu dvišalių mechanizmu. Ir galiausiai ponas Langė klausė ir noriu pasakyti, kad šių klausimų sprendimas užima laiką. Kito paaiškinimo nėra, tačiau, kaip jau sakiau, vyksta pirmą kartą tokia gili diskusija daugių šalių pagrindų, jungtinių tautų organizacijos pagrindų šiais visais klausimais. Mes supratom, kad ta diskusija yra naudinga mums patiems pirmiausia. Mes nebegalime kalbėti apie TTIP kontekstą ar 40-50 metus. Kai kurios, e, daugelis šalių nėra susidūrusios su tokiom diskusijom sudėtingom, kokiuose mums teko dalyvauti. E, mums tenka siūlyti sudėtingas reformas. Dėl to svarbu mūsų šalis paskatinti E, daugiau pirkti, daugiau vartoti, nes reikalinga sisteminė reforma. Jeigu būtumėm tuos klausimus ištielė 2014-2015, būtų net visiškai nesudominusi nieko tokia diskusija. Bet e, viskas buvo kuriama pamažu, detaliai, dėl to mums pavyko 3000 egzistuojančių susitarimų pakeisti. Kodėl taip ilgai e, trunka? Todėl, kad tam reikia laiko. Kita mėnesį sulauksime naujų siūlymų. Turėsime darbo grupėje aptarti tuos įvairius siūlymus. Ir paskui turėsime apsispręsti jau. Ir dirbti prie tų siūlymų. Daugia šalis investicinis teismas, arbitražo teismas būtų viena, vienas iš tų variantų, kuris daugiausia paramos sulaukia. Turime diskutuoti su sekretoriatu, su savo partneriais dėl to, kokie mechanizmai geriausiai gali padėti atlikti darbą. Ar tai galėtų būti, pažiūrėjau, papildomi posėdžiai, ar tiesiog ilgesni dabartiniai posėdžiai, taip toliau ir panašiai. Visa tai yra registruojama, tie siūlymai, ir mes dėl jų visų diskutuosime. Na ir šiaip mes esame pasirengę visada atsakyti ir dvišalių pagrindų, jeigu jums klausimų būtų užduota. Colin. Colin, atvirai tariant, ne visi e, partneriai jungtinėse tautose pageidauja tokios priemonės. E, ICS istoriją žiūrint, e, tik tai Europos Sąjunga buvo ir kai, kur, kai kurios kitos valstybės, kurios pageidavo tokios priemonės. Aišku, Aš e, manau, jeigu būtų pakankama informacija šitais klausimais, tai tos valstybės, kurios teigia, jog jiems reikia tokios e, reformas, žiūrint e, į tai, kas vyko per darybą su Singapūru, pavyzdžiui, Europos parlamentas įtikino komisiją ir tarybą, jog mums reikia demokratinės e, sistemos ir nepriklausomos e, ginčio sprendimų sistemos, bet e, komisija iš pradžių laikėsi tradiciškai savo pozicijos to nereikalaudama, bet aš manau, kad yra tokių valstybių, kurios interesuotos kad toks instrumentas per mus būtų įgyvendintas. Dėkuoju. Po pano Braun pasisakymo aš e, norėčiau komisijai pateikti klausimą. Ar e, mes e, neturėtume suteikti patiems investuotojams galimybės pasakyti, ką jie apie tai galvoja. Nes investuotojai yra pagrindinis ginčių sprendimo klausimo e, aspektas. Mūsų pačių Europoje regioninės ir vietinio ligmens įvairios e, sistemos, kuriuose dirba valstybių tarnautojai, yra toks dalykas, į kurį taip pat turi būti atsižvelgta, jeigu darybos vyksta tarp e, vyriausybių. Tai e, vyriausybės e, nedalyvauja visais lygmenimis darybose. Norėčiau padėkoti komisijai, kadangi investiciniai teismai yra labai svarbi prielaida investicijoms ir, o investicijos yra gerovę skatinantis veiksnys ir galimybė padidinti atlyginimus. Todėl mes turėtume elgtis solidariai ir savo vidaus investuotojams neteikti kokiu nors privalumų Ir to neturėtų daryti ir kitos valstybės. Taigi reikėtų įgyveninti šitos pasiūlymus. Um, th these, um, uh... Dėkuoju už uh, šitų papildomų aspektų pakomentavimą. Kalbant apie patį procesą, procesas yra labai atviras Yra labai daug stebėtojų iš nevyriausybinio organizacijų, iš profsąjungo, iš pilietinės e, visuomenės. Jie gali girdėti visą diskusijų vyksmą, gali dalyvauti diskusijose, yra taip pat audio įrašai tų diskusijų ir e, e ataskaitos prieinamas apie tas e, diskusijas. Aš gal klistu, tačiau aš manau, kad yra labai daug pavyzdžių rodančių, jog tos tarptautinės e, dėrybos, diskusijos yra atviros ir, ir kad šios vertybės yra užtikrinamas. Toliau į tai, ką sakė ponas Langen, atsakant, tai iš tikrųjų Europos Sąjungai tenka atsakomybė, kad būtų daroma tolesnė pažanga. Reikia pabrėžti, jog mūsų valstybės narės turi 1400 prekybos e, sutarčių su e, trečiojomis e, valstybėmis ir daug šitų sutarčių turi būti keičiamas, parlamentas nori tai daryti, valstybės narės turi tai daryti. Ir 15 metų rezoliucijoje yra kalbama apie reikalavimus, kaip tai turi būti daryta. Pats procesas turi būti kaip galima atviresnis ir jame turi dalyvauti kaip galima daugiau e, valstybių. Aš taip pat jaučiu tam tikrą frustraciją, kad visą tai nevyksta greičiau, lygiai taip kaip ir jūs, tačiau jeigu norime geros kokybės rezultatų, tai na, mes turime laikytis tų, tų reikalavimų, kurie numatyti ES dėjo pastangas ir dirbo labai intensyviai dėl sutarčių su Singapūru, su Kanada, su kitomis e, valstybėmis, siekdama e, pažangos, bet e, reikia pabrėžti, kad daug kitų valstybių, su kuriamis mes neturime tiesioginių ryšių per laisvos prekybos sutartis ar kitas sutartis, taip pat teigiamai žiūri į reformą. Grįžtant prie ponios Minior klausimo dėl, dėl, pat, dėl turinio dalykų. Realybė yra ta, jog e, dėl 3000 tų sutarčių dabar yra deramasi nuolat, korejiečiai derasi su Kinija ir e, korejiečiai nori prisijungti prie CPTTP Yra kitų valstybių, kurios nori prisijungti prie ISDS. Pono. Ar reaguojant į tai, ką sakė ponas Rubik, tai mes turime apsispręsti, ar mes norime, kad investuotojai neturėtų apsaugos, nes tą apsaugą turi, pavyzdžiui, Japonijos, Kanados ar kitų valstybių, ar, ar, ar kiti konkurentai iš kitų valstybių. Uh, ar vis dėlto mes norim užtikrinti tą apsaugą. Aš manau, kad e, mūsų sistema yra sukurta taip, kad sistema būtų prognozuojama ir kad tarptautiniu lygmeniu būtų užtikrinama atitinkama apsauga. Dėkuoju. Aš manau, kad e, visa tai užtruks pakankamai ilgai ir vargu ar bus įmanoma labai pagreitinti. Dėkoju. Dabar kitas darbo tarkės punktas, 30 punktas, darybos su Indonezija dėl laisvos prekybos susitarimo. Tos darybos prasidėjo 16 metų Liepos mėnesį. Mūsų posėdėje dalyvauja ponia Helena König iš Europos komisijos, jinai yra vyriausia darybininkė. Mūsų aptariame kontekste aš jai e, suteiksiu žodį penkioms minutėms, kad jinai apibūdintų susidariusią padėtį. Dėkoju, ponė pirmininkė, dėkoju, kad suteikėte man galimybę pasikeisti nuomonėmis dėl darybų su Indonezija. Aš uh, Kalbant apie Indoneziją, norėčiau suteikti jums padėtį apibūdinančios informacijos. Kaip jūs žinote, tai yra e, didžiausia Azijos e, valstybė pagal BVP. Tai sudaro 35 procentų viso Azijos BVP. Ir e, pastaraisiais metais e, jos ekonomika augo e, iki 30 metų, pasak Pasaulio banko, Indonezija gali eiti į 30, e, į 7, į 7 e, ekonomiškai stipriausių pasaulio valstybių skaičių. Aišku, yra ir tam tikrų iššūkių. Šita valstybė turi kovoti su skurdu, nes skurde gyvena dar didelis skaičius jos piliečių, bet didėja uh, E, vidurinėsios klasės, vidurinioji klasė. Aišku, Indonezijai reikia naujų technologijų, investicijų į tas naujas technologijas, tad ES e, įmonėms tai atveria daug įdomių perspektyvų. Ir aišku, dar kitas aspektas mūsų ekonomikos yra papildančios viena kita, tačiau daugelį sektorių dar yra nepanaudoto potencialo. Indonezija yra ASEAN pre, prekybinis partneris ir e, tai irgi rodo, kad dar daug neišnaudoto potencialo mums yra. Taip pat yra ir tam tikrų jautrių sričių tose dėrybose. Turiu galvoje Merkosūrą, e, Australiją, žemės ūkio. E, sektorių, tač, bet aišku, mes detaliau pakomentuosime šitos aspektus kiek vėliau. Ir e, mums labai svarbus žingsnis yra įtvirtinant mūsų e, poziciją ir mūsų buvimą Azijan kontekste. Yra e, prisidėti prie to, kad šitam kontekste būtų įtvirtintos e, tam tikros taisyklės. Kalbant apie pačias darybas su Indonezija, tai tos, indo, tos e, darybos vyko pakankamai lietai, taip yra dėl įvairių priežasčių. Kaip jūs žinote, Indonezijoje yra daug įvairiausių apribojimų ekonomikos sektoriuje nes istoriškai Indonezija buvo labai protekcionistinė valstybė. Mes e, siekiame, aišku, kad e, kaip įmanoma platesnės, platesnės apriepties susitarimas su Indonezija prekybos ir tie būtų pasirašytas ir tai dabar vyksta, aišku, tai susiję su labai e, dideliu įvairiausių teisės aktų E, pakeitimų skaičiumi, kurios reikės e, atlikti Indonezijai. Indonezijoje šiais metais, balandžio mėnesį, vyks prezidento rinkimai ir aišku, tokioje valstybėje, kaip e, tokio dydžio valstybėje, kaip Indonezijoje, aišku, šiame kontekste iškyla taip pat daug įvairių e, komplikuotų faktorių. Darybos šiame darybų kontekste buvo pasirašytas e, EFTA susitarimas Indonezijos su Australija, dabar jau yra pasirašoma ta, ta sutartis ir tai yra gerai, nors ten neinama taip toli, kaip, e, kaip kad mes norime eiti mūsų susitarime. Kalbant apie žemės ūkio produktus. Tai yra vienas iš probleminių klausimų. Taip pat e, naftos klausimas yra vienas iš e, probleminių klausimų. Mes e, palmių aliejaus. Dėl palmių aliejaus ir dėl palmių aliejaus eksporto į ES mes akcentavome tai reglamentuojančios teisės aktus ir su tuo susijusius e, e, ir aspektus susijusius su e, palmių aliejaus pateikimu į mūsų rinką. Mums sunkumai iškylo dėl to, kad mums reikia labai aiškių kriterijų, kurie įrodytų, jog jis pagamintas tvariais metodais, tad kyla dar apskritai klausimas, kokiais kriterijais remiantis tai galima padaryti. Ir čia yra panašiai kaip ir su e, medienos reglamentavimu. Tad diskusijos vyksta dabar tuo klausimu, bet e, absoliučiai aišku, kad prieš pasirašant bet kokį susitarimą mes turime susitarti e, sutarti ir išsiaiškinti, ar iš tikrųjų e, tvarumas yra užtikrinamas šioje e, srityje. Tad e, šitie dalykai dar nėra užbaigti ir jie yra toliau aptarinėjami. Kitas raundas e, pastarasis darybų raundas vyko Briuselėje ir buvo kalbama be kita ko apie aliejų, taip pat apie uh, paslaugas ir investicijas. Tai buvo šeštasis darybų raundas. Mes e, norime, kad būtų dar papildomas impulsas, kad Indonezija prisimtų įsipareigojimų viešųjų pirkimų srityje. E, Indonezija žada, jog e, darys pažangą tuo dalyku, tačiau mes taip pat turėsime įsitikinti, kad viskas uh, čia vyksta tinkama linkme. Tos darybos e, prasidėjo 16 metais ir viskas, kas buvo aktualu tuo metu, vis dar yra aktualu. Kadangi labai sudėtingos darybos, viskas juda pakankamai lietai į priekį, tačiau mes matome, kad iš Indonezijos pusės yra pakankamai rimtų įsipareigojimų bet e, Indonezijos vidaus padėtis yra sudėtinga, nes Indonezijos sąranga yra sudėtinga, rink, dabar priešrinkiminis laikotarpis, tai taip pat e, kelia kai kurių problemų, tad yra absoliučiai aišku, jog tokia sutartis būtų labai teigiamas dalykas ne tik tai dėl rinkos prieigos, bet ir dėl e, E, taisyklių įtvirtinimo, nes Azijam kontekste tai mums būtų labai svarbus dalykas. Dėkuoju poniai Kionig. Na, o dabar žodis ponui David Martin. Ačiū, dėkoju Kionig už jo informaciją po Singapūro ir per pastaruosius šešis mėnesius Vietnamo ir e, ateis ir Indonezijos laikas ir taip bus pasirašyti sutartim, sutarimai su Azijos valstybėmis, tačiau visi procesai yra pakankamai lėti, todėl reikia išspręsti kai kuriuos jautrius klausimus, paminėsiu tik tai vieną iš svarbesnių, tai yra palmoliejų. Nevyriausybės organizacijos ir kitos suinteresuotos šalys baiminasi, kad darybos su Indonezija gali susilpninti atitinkamą direktyvą, todėl reikėtų užtikrinti, kad taip neatsitiktų. Šitas komitetas taip pat yra sunerimęs dėl to, ar šitas susitarimas atitiks mm, pasaulinės prekybos organizacijos nuostatas. Taigi Indonezija turėtų patikslinti tą aspektą dėl, dėl to, kad Indonezija yra pasirašusi visas tarptautinės darbo organizacijos konvencijas, tačiau kol kas nežinia, ar jinai jas pakankamai įgyvendinama. Ir Singapūrė, ko gero, turėtų dar priimti tinkamus įstatymus, tačiau reikėtų pagalvoti ir apie galimas sankcijas bet atrodo, kad Singapūras yra nusiteikęs palankiai dėl skyriaus, būtų, į kurį būtų įtrauktos e, sankcijos dėl investicijų apsaugos, investicijų sprendimo sistemos e, taip pat turėtų būti įtrauktos į šitą susitarimą. Bretu Indonezija yra didžiulis bioįvairovės šalis. Vėl turime grįžti prie palmių aliejos, miškų kirtimo klausimų, prie buveinių naikinimo problemos sprendimo, kadangi per pastaruosius metus šioje srityje Indonezijoje iškilo pakankamai daug problemų, kadangi jis toliau mm, mm, veši prekybą mm, reptilijomis. Todėl, turint visą tai omenyje, manyčiau, kad ES pasiūlymas pakankamai silpnas, turint omenyje tam tikras jautres e, Indonezijos e, pusės, manyčiau, kad reikėtų nekartoti tų klaidų pasirašant e, susitarimus su Vietnamu. Taigi reikėtų pagalvoti apie buveinių išsaugojimą, kitus dalykus pasirašant sutarimą su Singapūru, su Indonezija. yra atvykę ir ekspertai į mūsų posėdį. Merci, euh, monsieur le président. Pone pirmininkė, mes ko gero diskutuosime vieną gražią dieną ir apie gastronomijos reikalus, ar ne? E, gali atsitikti taip, kad kraujas liesis laisvai. Dėl sustarimo su Indonezija. Jūs teisingai pastebėjote ir priminėte ir ponas Davidas Martinas, tai yra viena iš esminių temų. Ir palmiorėjaus vartojimas yra to sustarimo vienas iš svarbiausių elementų. Ankstesniais metais parlamentas, siūlydamas flekt susitarimą, norėjo šiek tiek e, miškininkystės sektorių padaryti sveikesniu, taip sakant. Indonezija buvo ir tebėra ta šalis, kur miškų eksploatacija vyksta nepaisant vietos bendruomenių interesų ir aplinkosaugos tikslų. 2014 metai, jeigu prisimenate, kai į Kanadą nuvyko pirmininkas Baroso su Sivenu Harberu e, švesti CETO surimo sudarimo, sudarimo tais metais pakeitė dėl kūro direktyvą Europos komisija, kad nebūtų e, sankcijos taikomos kūrui pagamintam Kanadoje, kuris buvo panaudotas, e, kurio gamybai buvo panaudotas bituminis smėlis. Taigi, ar tai būtų numatant papildomą skyrių apie tvarę plėtrą, ar kažkokių atskirų nuostatų įrašymas padėtų ne tik sumažinti veiksmų planą, tiksliau sustiprinti veiksmų planą, e, kuriuo siekima kovoti su miškų kirtimu. Jeigu mes numatytume kažkokias palengvintas nuostatas, tai pakenktų galimybėj pagerinti situaciją, įskaitant tas rytis, dėl kurių dar nebalsavome, tai yra esminis dalykas. Mes norėtume ne tik pasiekti, kad būtų laikomasi to, dėl ko pasirašome, bet reikia sudaryti galimybę ir tartis ir dėl tų dalykų, apie kuriuos šiandien dar nediskutuojame. Palmių aliejus, kaip žinia, yra ta tema, dėl kurios susitarimų dar nėra ir nebus iki 2030 metų. Tad šiaip čia yra didžiulis susirūpinimą keliantis klausimas. Mm, Anglė vandenilių rinka E, labai išsiplėtė. Palmių aliejus naudojimas kūrui vėlgi labai uh, plinta. Ir ši šalis taip pat yra tarptų, kurie išskiria daugiausia CO2 į atmosferą. Kita tema, kuri mums svarbi, apie ją jau kalbėjome, tai yra uh, arbitražo teismai. Ar į SDS ginčių sprendimo mechanizmai, nesvarbu kaip jie vadinasi. Indonezija pastaraisiais metais buvo tokia šalis kaip uh, Pietų Afriką. Priešinosi tokiam susitarimui. Ir nesupratau gerai, kiek, įskaitant ir Indoneziją, yra pažengusi šituo keliu. Tokios yra svarbiausios temos. E, palmių aliejus mums lieka svarbus elementas. Negaliu net įsivaizduoti, kad Europos Sąjunga komisija pademonstruos savo šizofreniškumą. Viena vertus norės saugoti bioįvairovę, klimatą ir taip toliau ir panašiai. Ir varlės, kaip pasakė kolega Davidas Martinas, o kita vertus dėl prekybos interesų, kurie gali būti labai svarbus kai kuriams Europos įmonėms, bet jie ne, nėra tokie svarbus klimato požiūrį. Jums ir paukos tas nuostatas. Ačiū. Dėkoju. Words, Anne-Marie Miner, GUE frakcijos vardu. Ačiū pirmininkė. Europos Sąjunga pasirašydama pasirašo ir susitarimus su viso pasaulio. Uh, valstybėmis. Šiuo atveju mes kalbame apie Indoneziją, minime miškų kirtimą, palmių aliejų ir taip toliau. Tačiau aš manyčiau, kad iš šitos sutarties palmių aliejų reikėtų išbraukti, kadangi šitas gaminys naudingas tik tai 14 iš 40 kelių milijardierių Indonezijoje. Tiesiog žmonės yra išvaromi iš savo žemių, atimamos žemės ir grobiamos, yra kertami miškai. Ir todėl manyčiau, kad e, iš šio susitarimo reikėtų išbraukti palmių aliejų. O mes turime suprasti, kad miškų kirtimas yra pavojingas ne tik tai vietos gyventojams, bet ir viso pasaulio gyventojams. Miškai yra deginami, didėja CO2 taršalų, o tai žaloja mūsų aplinką. Kita vertus, mais, vaistų gamyba, vaistai yra gaminami be patentų. Galbūt reikėtų taip pat patentus įvesti kai kuriems vaistams ir šiame kontekste taip pat turėti omenyje žmogaus teisės, kad žmonės turėtų teisę gauti vaistų. Taigi aš skeptiškai vertinu šitą susitarimą. Aš manyčiau, kad šitas susitarimas ir kiti panašus yra panaš, naudingi tik tai didelėm tarptautiniam bendrovėm. Ačiū. Norėčiau pakalbėti labai sudėtingų, svarbių klausimų. Tai yra Indonezija ir Malazija yra pačios didžiausios, didžiausios e, palmių aliejaus gamintojos ir jos imasi žygių pastraisiais mėnesiais Bruselėje ir parlamente. Šią savaitę ASEM, ASEM užsienio reikalų ministrų susitikimo kontekste sausio 14 dieną buvo įsteigta darbo grupė, kuri nagrinės palmių aliejaus prekybos klausimus. Todėl norėčiau paklausti, koks šios darbo grupės veiklos grafikas ir kaip tai yra susiję su atsinaunančios energijos uh, e, direkt, antrąjį direktyvą. Galbūt reikėtų pagalvoti, kaip užtikrinti tiekimo grandinėje skaidrumą ir atskaitomybę. Tas pats pasakytina ir apie e, medieną pagal flekt. Indonezija turi užtikrinti medienos kirtimo ir prekybos teisėtumą. Manyčiau, kad e, čia turėtume pasiūlyti kažką panašaus. Deleguotas teisės aktas yra labai svarbus siekiant tvaraus šio klausimo sprendimo. Turiu omenyje palmo aliejaus importą veiksmų planas dėl miškų kirtimo ir miškų naikinimo yra ilgalaikis sprendimas. Aš lankiausi Indonezijoje ir Malazijoje ir išsakysiu ne tik savo nuomonę, kad palmių aliejus atneša pelną tik tai milijonieriams. Tačiau mano nuomonė ir e, vargingos šeimos dirbdamos palmių aliejaus gamybos sektorėje, gali sauliaisti mm, siūsti vaikus į mokyklą ir jų gyvenimo sąlygos pagerėja. Taigi į tą tvarumo sistemą reikėtų įtraukti ir mažus gamintojus. Aš nemanau, kad reikėtų griežtai uždrausti importą. Tai nebūtų teisingas sprendimas. Yra reglamentas dėl atsinaujinančių šaltinių, kurie pasitelkiami, gaminami biodizelinių kūrą. Aš many, manyčiau, kad biodegalų gamybos tendencija yra labai svarbi, tačiau kita vertus reikėtų pagalvoti, kaip į tai sureaguos rinkos. Kioniš, ačiū už kokybiškus klausimus ir žinoma, nestebina tai, kad jūs ypatingą dėmesį kreipiate palmo aliejui. Mes tikrai komisijoje rengėme antrąją direktyvą Ir kaip pranešėja sakė, Indonezija ir Malazija e, patikino, kad jų teisės nuostatos atitiks pasaulio prekybos organizacijos nuostatas. Žinoma, tos valstybės laukia mano minėto deleguoto teisės akto. dėl palmių aliejaus ir poveikio skurdiems gyventojams. Indonezijoje tai yra pagrindinis produktas, kuris leidžia kovoti su skurdu, e, kurti darbo vietas. Indonezijos vyriausybė yra siekia mažus gamintojus priversti laikytis gamybos tvarumo kriterijų. Žinoma, šitie procesai nėra idealūs, tačiau bent jau malonu tai, kad mums suteikiama galimybė labiau diskutuoti su Indonezija, aptarinėti projektus, kurie užtikrins daugiau stabilumo, leis siekti tvaraus vystimosi tikslų. Kitas argumentas yra, kad e, sukūriamos darbo vietos, didinamos e, neturtingų žmonių pajamos, Kitas aspektas yra, kad įsisavinamos visos naujos teritorijos, tačiau viskas yra susiję su šito sutarimo įgyvendinimu. Mes aptarinėjame ir mūsų vidaus teisės aktus ir taip pat dvi minėtas direktyvas. Taip pat e, miškų reglamentas yra rengiamas, dabar diskutuojama su visuomenė ir bandoma išsiaiškinti, dėl kokių priežasčių e, yra naikinami miškai ir kokios pasiekmės miškus naikinant atsiranda gaminant palmių aliejų. iš tikrųjų mūsų importo, eksporto kontekste palmių aliejų sudaro 50 procentų. Tačiau, kaip ten bebūtų, mes ieškosime tokio tvaraus sprendimo, kad galėtume užsitikrinti palmių aliejaus uh, gaminiais. mes taip pat nagrinėdami importo klausimą turime suprasti, kad Indonezijos gamybos apimtyje e, e, palmių aliejų sudaro 12 procentų. O tai reiškia, kad mes turime kalbėti ir su kitomis suinteresuotomis šalimis, kurios taip pat turi abejonių šiuo klausimu. ES ASEAN darbo grupė dėl mm, palmių aliejaus pasidžiavo prieš keletą dienų, kol kas dar negalima prognozuoti šitos darbo grupės veiklos rezultatų, tačiau mes sieksime dialogo būdu išsiaiškinti abiejų šalių požiūrius ir bandysime apsispręsti, kaip ar ir kaip teikti pagalbą Indonezijai prieš tai išsiaiškinę e, priežastis ir galima poveikį stabilumui, tvarumui. 50 procentų Indonezijos e, palmių aliejaus patenka į ES be mokesčių, be tarifų. Tai nėra iš esmės tarifų klausimas, o kriterijų klausimas, kriterijų, kuriais yra vertinama palmių aliejaus gamyba Indonezijoje. Taigi vienas dalykas yra ES pramonės požiūris ir šitą tuo požiūrius vadovaujantis reikėtų ES veikti aktyviai. Tarptautinės darbo organizacijos konvencija, ji yra pasirašyta ir turėtų būti įgyvendinama. Atrodo, kad tas procesas vyksta ir taip pat reikia sulaukti įgyvendinimo ataskaitų ir mes turėtume remti paramą Indonezijai, kad ji laiku pateiktų ataskaitas ir tinkamai atliktų stebėseną. Indonezijos atstovai, žinoma, yra labai suinteresuoti ratifikuoti šias konvencijas. Ir investicijų apsaugos ginčių sprendimo mechanizmas taip pat yra labai svarbus, kol kas šito sustarimo Indonezija nepasirašė, kol kas yra diskutuojama, derimasi, bet to Indonezija priėmė sprendimą atsisakyti PVM. Manyčiau, kad tokiuose šalyse kaip Indonezija reikia pasiūlyti bent ką nors, kadangi nėra konkrečių teisės aktų įgyvendinimo sistemų. Tačiau ir čia šioje srityje kitie reikia tęsti darybas. Dėl habitat, dėl buveinių išsaugojimo, dėl nykstančiųjų rūšių išsaugojimo yra e, siekiama pasirašyti atitinkamą susitarimą, vadovaujantis įvairių suinteresuotų šalių rekomendacijomis. Mes susitarėme, kad įgyvendinami dabartinius projektus atsižvelgsime į šiuo aspektus, taip pat bandysime atsižvelgti į tai, kas labiausiai rūpi Indonezijai ir tai įtrauksime pagal galimybės į uh, finansinių interesų apsaugos sutartis. Tarpinė ataskaita jau yra pateikta internete, o galutinė ataskaita bus parengta šį pavasarį. Dėl galimybės apsirūpinti vaistais. Šiame susitarime nebus nieko, kas neleistų Indonezijai gaminti generinius vaistus. Pasaulinės prekybos organizacijos deklaracija dėl uh, galimybės gauti vaistus yra laikomasi ir taip pat yra įsipareigota taikyti tinkamą kainodarą, tačiau svarbu užtikrinti tinkamą e, pusiausvirą tarp e, prekiautojų lūkesčių ir vartotojų piliečių teisių ir galimybės įsigyti vaistus. Taigi Indonezijai kol kas nekils e, sunkumų gaminti generinius vaistus. Ačiū, ponė Kionis. Ko gero, šitie procesai taip greit nesibaigs. Turėsime bendradarbiauti ir ateitie. Ir paskutinis darbotvarkės klausimas, 31. Diskusijos dėl laivosios prekybos susitarimų įgyvendinimo. Komisija paskelbė antrąją įgyvendinimo ataskaitą prieš keletą savaičių. Mes jau paminėjome ją anksčiau Tačiau sakėme, kad mes norėtume išsiaiškinti, koks poveikis šios sutarties būtų gyventojams. Ir kaip reikėtų užtikrinti preferencijų sistemos taikymą mūsų prekybos sutartyse. Taigi aš suteiksiu komisijai pateikti informaciją būtent šiais klausimais dėl metinės ataskaitos. Geraldine, Geraldine Anberga. Galėtų kalbėti apie 8 minutės, prašau. Dėkoju. Man labai malonu pateikti ataskaitą apie tai, ką pavyko nuveikti to antrojo raundo metu 25 susitarimus 65 valstybėmis partnerėmis yra pasirašyti. Turiu specifinius e, statistinius duomenys apie kiekvieną šalį ir kiekvieną susitarimą. Ta informacija galėčiau pateikti. Norėčiau pasakyti, kad ataskaita yra e, sudaryta apie tris svarbiausius tikslus apie atviras markas, apie rinkas, apie konkurencingumo gerinimą yra kalbama joje taip pat, žiūrima, kas vyksta po konkrečių sutarimų susidarimų ir taip pat stebima, kaip įgyvendinamos ES vertybės, kaip pasižvelgiama į jos politikas. Mūsų išvados būtų tokios bendrai kalbant. Visi tie tikslai. E, E, norėčiau pasakyti, kad iš tikrųjų svarbu yra um, sekti, kaip įgyvendinami tie susitarimai auga. Um, kaip įgyvendinami tie susitarimai. 2017 metais nemažai šalių pasinaudojo preferencijų sistema, taip pat naudojamasi mūsų uh, laisvos priekybos sustarimų nuostatomis, kad būtų galima lengviau patekti į rinką. Žemės ūkio ir perdirbimo sektorius buvo rekordininkas šią 2018 metais. Kai dėl nama Meksikoje chemijos ir farmaciniams produktams buvo taikomosios nuostatos ir taip pat jautienos produktams Pietų Amerikoje, Ukraina, Turgija E, pasirašė susitarimus ir pasinaudojo jais e, variui ir geležiai importuoti. E, pagerėjo teisinė aplinka, buvo priimtos aiškios taisyklės susijusios su konkursų skelbimu, viešųjų konkursų skelbimu. Meksika Meksi, Meksika e, turi tam tikrų klaustukų dėl šio susitarimo. E, galiu pasakyti, kad dabar esame atlikę dėl CETA visą institucinį darbą, konsultacinės grupės baigė darbą, turime sudarę puikų komitetą ir neseniai rugsėjį priėmėme tris rekomendacijas dėl klimato kaitos ir mažų bei vidutinių įmonių padėties. Na ir dar vienas dalykas. E, ekonominis partnerystės sustarimai buvo susidaryti su mūsų aptariamomis šalimis tam, kad būtų galima padėti tom šalims e, eksportuoti savo prekes į ES ir kad ES galėtų eksportuoti e, į tas šalis. Eksporto bendra apimtis išaugo 71 procentų. 18 metais grįžome vėl prie rekomendacijų, kuriuos pateikė mūsų Europos parlamentas. Daugiau dėmesio yra skiriama e, stebėsenai, kaip laikomas į geografinių nuorodų taisyklių sektoriuje, taip pat žemės sektoriuje, taip pat aptarmi žemės ūkio klausimai. Taip pat dirbame tam, kad būtų galima pagerinti partnerystę susijusią su šių susitarimų gyvendinimu su valstybėmis narėmis, su Europos parlamentu ir su visais suinteresuotais subjektais. Taip pat Apie iššūkius norėčiau tarti porą žodžių. Mes pasakėm viską, kas gerai, dabar gal kas netaip gerai vyksta. Iššūkių kategorijos yra dvi, kaip sakėte, panaudojame su susitarimu. Mes paskaičiavome, kad dar yra daug potencialo bendradarbiauti, jeigu įmonės būtų pasirengusios naudotis labiau preferencijų sistema prekių eksportui. Būtų galima 3,3 milijonų eurų 17 metais buvę galima sutaupyti eurų. Taip pat kalbėjau apie mažas ir vidutinės įmonės, joms reikia mūsų pagalbos, kad geriau galėtų jos pasinaudoti tais susitarimais. 6,37 e, milijonai darbo vietų galėtų būti sukurta vis e, tinkamai pritaikius. Kita iššūkių kategorija, kurią norėčiau paminėti, yra netarifiniai barjerai. Kai kuriuose regionuose, viduržėmio jūros, pažiūrėjau, regione, e, pritaikomos trečiosios priemonės, kurias galėtume pavadinti protekcionistinėmis, nes ten vyksta ilgos sertifikavimo procedūros, sudaromos kitos e, kliūtis, trūksta skaidrumo taip pat, nes jeigu įmonė nežino, viešųjų pirkimų konkursų taisyklių, jeigu elgiamasi neskaidriai, tai tuomet negali, aišku, pasinaudoti to sustarimo nuostatomis. Na ir skaidrumas, aišku, yra tas dalykas, kurio čia irgi labiausiai reiktų. Tiek būtų mano pastabų. E, aš nekalbėjau čia apie statistinius duomenys, juos jūs rasite ataskaitoje Mums tai yra naujas dalykas toks darbas ir mes toliau esame pasirengę dirbti su jumis ir, teik, ir išklausyti jūsų rekomendacijas bei patys jas teikti. Bet norėčiau pasakyti, kad ta ataskaita pozityvų poveikį turėjo, daug kontaktų buvo užmėgsta tai tarp e, prekybos generalinių direktoratų ir kitų e, generalinių direktoratų ir Europos parlamento atitinkamų struktūrų. E, tas atsiradęs bendradarbiavimo pagreitis yra teigiamas dalykas. E, čia mes turime pasidalintos kompetencijos rytį. Mes deramės pirmiausia ne taip, kaip komisija pati savo, bet komisija derasi dėl piliečių, dėl jų gero. E, kartais, aišku, nesunku yra pervertinti laisvosios prekybos sustarimų poveikį, bet mes noriu pasakyti, kad mes atsižvelgime į kitus dalykus, kitus elementus atlikdami savo vertinimus, kai konkurencingumą vertiname, atsivelgiame į, visu, į vis, visus egzistuojančius kontekstus, politinį, ekonominį ir panašiai. Ir visi e, tie dalykai yra svarbus, jų svarbu nepervertinti, bet reikia ir pakankamai įvertinti, nesumenkinti to, kas pasiekta. Nes tie sustarimai sukuria tam tikras tais, taisyklės mūsų kontaktams su tomis valstybėmis, su kuriomis susitarimai pasirašyti. Mes galime kelti pačius įvairiausius klausimus, nuo techninių iki politinių klausimų pagal tuos susitarimus ir juos aptariame ne tik su prekybos ministerijomis tų šalių, bet ir kitų e, ministerijų atstovais. Tai irgi yra labai vertingas dalykas. Ir šie komitetai kelia ne tik atitikties klausimus, bet jie suteikia galimybę pasisakyti ir kitiems suinteresuotiems subjektams apie rūpimus klausimus. Tokius kaip bendradarbiavimas galimas, pavyzdžiui, kai diskutavome ir dar tebe diskutuojame su kanadiečiais apie tai, kaip galime pasinaudoti susitarimu dėl anglės, kad, galime, kad galėtume įtvirtinti geriau sieki kovoti su klimato kaita, tai tuomet vėl atsirado pačių įvairiausių siūlymų, atsiranda daugiau supratimo apie tai, kad tas susitarimas atspindi tai, kas vyko 2017-2018 metais. Ir galbūt reikėtų pažvelgti šiek tiek plačiau į situaciją, kad galima būti pasiūlyti E, sprendimų ateičiai. Jau ir taip daug kalbėjau, dėkoju už galimybę pasisakyti. Ačiū, pirmininkas, dėkoju. Suteikiu žodį kolegoms. Janik, prašau. Dėkoju, sako ponas Janik Žadau. Klausimas būtų toks. Ką daryti su tom ataskaitom, kurios parengiamos? Cetoje yra vienas iš, toks, iš tokių elementų, kuriam pritarė bendalis parlamento narių Pavyzdžiui, klimato dalykai buvo įvardinti kaip tas dalykas, e, už kurių nesilaikymą reikia taikyti sankcijas, ne tik rašyti ataskaitas. Na, Kanada nėra šiandien ta valstybė, išskyrus gal jos ministrą pirmininką, kuri aktyviai kovoja su klimato kaita, nes ji pasirinko tą energetikos politiką, kuri yra nesuderinama su šių tikslų siekimu, um, nesuderinama su ta politiką, kurią mes CETOS būtų norim paskatinti. Kūro e, importuojame daugiau e, pagaminto iš bituminio smėlio ar naftos. Tai ne, nebūtinai yra gera žinia. Vienas dalykas, kurį trumpai paminėjote ir kuris yra svarbus, yra kokio tipo įmonės gauna tas preferencijas ir naudos iš preferencijų. Mūsų intuicija kužda, kad didelės įmonės gali sėkmingai veikti pasinaudodamos tą preferencijų sistemą, tuo tarpu sunkiau tampa mažoms ir vidutinėms įmonėms, kurios turi galbūt mokėti daugiau, tai jums yra pigiau negu mokėti už administracinius ir teisinius įvairius žygius reikalų sutvarkymą. Dėkoju. Tiek būtų iš mano pusės. Pirmininkas. Prieš keletą dienų daviau interviu televizijoje. Mačiau tą interviu apie Ganą. Man buvo pasakytas faktas, kad kakavos, kakavos eksportas nuolatos auga dėl pasirašyto laisvosios prekybos sustarimo. Bet žmonių padėtis Ganoje negerėja. Nekyla pragyvenimo lygis dėl to didėjančio eksporto. Žmonės stengiasi išvykti iš Ganos, jie vyksta į Italiją, dirba pomidorų plantacijose, pavyzdžiui. Nes iš eksporto į Ganą ne, nepragyvena. Iš eksporto Gana tiesiog pati nepragyvena. Taigi šitoks elgesys yra nesažiningas, man tai buvo pasakyta, ką aš turėjau atsakyti. Ar iš laisvos prekybos sustarimo turi naudos ganus žmonės? Good question, Chair. Puikus klausimas. Nes mes esame atlikę studiją e, spalį apie tai, ko, kokia yra rizika ir nauda, kurią atneša laisvosios priekybos susitarimai. Be abejo, mokslinė parlamentų išmintis yra svarbu, bet mes, nega, mes sunkiai galime įvertinti trumpalaikį ar vidurinio laikotarpio poveikį tokių sustarimų nei savo šalyse narėse, nei mūsų valstybėse partnerėse, kurios nėra es narės. Bet įdomu būtų išgirsti, yra kažkokių signalų, kad mes judame teisinga linkme. Norėčiau paklausti, ar tie susitarimai prisideda prie to, kad ES išliktų svarbi veikėja plėtojant europinį supratimą e, socialinių, ekonominių ir vystimosi politikų. ES ir toliau sudaro sutarimus laisvosios prekybos su kitomis šalimis, kad galėtų e, šalis konkuruoti labiau viena su kita ES viduje. Tad man ne visai aišku, kur yra ta pridėtinė vertė jeigu tai net neša naudos pačioms mūsų šalių įmonėms, darbuotojams, paslaugų sektoriui dirbantiems žmonėms, tarnautojams. Nes mes atrodo labiau konkuruojame patys tarpusavį vidaus rinkoje negu kitose rinkose su kitais. Tuo tarpu reikėtų galvoti, kaip konkuruoti su Kinija, su kitomis nu iškylančiomis ekonomikomis, su įvairiais uh, E, kitais ekonominiais modeliais. Ar laisvosios prekybos sustarimų pasirašymas yra ta priemonė, kuri padeda mums apginti mūsų socialinį ir ekonominį modelį už ES ribų. Nes jau buvo paminėti dar, pavyzdžiui, ir aplinkosaugos iššūkiai. E, pavyzdžiui, žinome, kad Kanadai visiškai nerūpi laikyti savo įsipareigojimų prisimtų kovos su klimato kaita srityje. Tiesiog laiko nebeturime. Štai dabar laukia vyksta didelė demonstracija. Žmonės nebemato E, kitų galimybių, sako, kad arba mes laikome savo įsipareigojimų ar ne, juoda arba balta, tarpiniai variantai jie mano nebėra įmanomi. Tad klausimas būtų dar ir toks, ar tų aplinkosikos klausimų sprendimui padeda laisvosios prekybos sustarimų sudarimas. Ačiū. Pirmininkas, na taip, labai rimti klausimai, atsakymas nebus lengvas, bet e, leiskime pasisakyti komisijos atstoviai. Question, uh, indeed... Aš manau, kad pirmasis klausimas buvo dėl setos ir CST. Kodėl mes netaikome sankcijų mechanizmo? Mes e, pradėjome e, veiksmų planą įgyvendinti ir dirbame su suinteresuotomis pusėmis, dirbame įgyvendinimo klausimais ir mes norime dirbti e, dėl sutarčių su Kolumbija, Peru, su tomis septynėmis valstybėmis ir siekiame, kad būtų gyvenimas veiksmų planas. Dabar žiūrime į valstybių ir prioritetų sąrašą ir aptarėme tai su savo partnerėmis. Ar galime sakyti, kad e, veiksmų planas ne, nepasiteisina? E, apskritai komisijos pozicija yra, jog sankcijų mechanizmas svargu ar yra veiksmingesnis negu tai, kas numatyta CETA mechanizme. Mes neturime visų specifinių duomenų, taip pat kaip e, mažos ir vidutinės įmonės pasinaudoja laisvos prekybos susitarimais, bet, be, bet vis, beveik visi mūsų projektai ir taip pat įskaitant pagrindinį e, projektą dėl prieigos e, prie rinkos duomenų yra e, susijęs su mažomis ir vidutinėmis įmonėmis ir mes siekiame išsiaiškinti, kaip mes galime uh, patobulinti informacijos pateikimą e, įvairiomis e, kalbomis, kokybiškiau. Įmonėms turi būti sukurtos galimybės gauti daugiau informacijos per įvairius e, tinklapius, taip pat turi būti informacijos kampanijos ir mokymai rengiami. Mes pradėjome su Japonija tai daryti ir e, taip pat ak aktyviai veikiame valstybių narių lygmenių, dirbame su prekybos asociacijomis ir, ir kitomis interesuotomis pusėmis. Ir per tai taip pat skleidžiame informaciją. Mes e, e, aišku, esame atviri pasiūlymams ir e, mintims šitais klausimais dėl ganos, dėl kakavos produktų. Tai, kas buvo pasakyta, yra teisybė. Iš tikrųjų, vietiniai ekonomikos sektoriai, vietiniai gamintojai nepakankamai pasinaudoja ir e, importas ten iš ES tų gaminių daro įtaką vietiniams gamintojams. Mes turime 29 partner, 29 partnerės laisvos e, priekybos ir įvertinant ES importo ten e, situaciją, tai tas poveikis nėra pakankamai e, didelis. Aišku, čia galime naudoti įvairias priemonės. Turime saliginai naują priemonę, tai yra išorės investicijų planas. Kartu su kolegomis iš DEFCO generalinio direktorato mes bandome išsiaiškinti, kaip užtikrinti, kad šitos priemonės panaudojimas būtų e, optimalus. Ir e, čia kalba sukasi apie e, trečiąjį to e, išorės investicijų plano ramsti Tai gana probleminis klausimas, bet e, mes galbūt aptarsime jį savo viename iš paskutinių pranešimų. Toliau. Ar e, mūsų taikomi principai, kaip mūsų taikomi principai ir priemonės paveikia e, konkurentų konkurencijos reikalus tarp ES ir trečių valstybių, na, visuomet vyks tam tikra konkurencija su mūsų laisvos prekybos partneriais. Mes tik tai turime užtikrinti, kad e, prekyba ir investicijos vyktų geresnėmis sąlygomis ir kad būtų lygios galimybės užtikrinamos. Pavyzdžiui, E, turiu galvoje kompeticijų, e, konkurencijos taisyklės, e, darbo sąlygas, aplinkosaugos reikalavimus, nes dar daug kas gali būti padaryta suvienodinant reikalavimus dėl šitų dalykų, nes čia kalba sukasi ne vien tik tai apie prekybos taisyklės, grinai prekybos taisyklės ir tarifus. Kartais yra sakoma, jog per daug yra biurokratinių e, dalykų ir kai kurios mūsų partneris dėl to yra nesuinteresuotos pasinaudoti tais e, susitarimais maksimaliai. Mes turime užtikrinti, kad iš ES valstybės, valstybių e, pusės yra daroma viskas, kad naudojimas šiomis sutartimis būtų maksimalus, bet aišku, mes turime būti pakankamai budrus ir griežti, mes turime remtis kaip, geres, kaip įmanoma geresnės kokybės duomenimis paslaugų srityje, nes paslaugos dabar uh, užima labai svarbu, uh, svarbią vietą prekybos susitarimuose, susitarime su Kanada paslaugoms tenka 32 procentai. Mes, e, aišku, dirbame su uh, suinteresuotomis pusėmis, pusėmis ir ekspertais, kad pasiektume kuo geresnių rezultatų. Dėkuoju, ponas Šulc turi papildomą klausimą jums. Galbūt e, jūs. Gal ne jums reikia pateiktas tas e, klausimas, bet aš jį pateiksiu. Tai, ką jūs sakėte, yra labai įdomu, tačiau Kaip e, jūs keičiatės nuomonėmis su e, visais kitais direktoratais, aptardami, e, aptar, aptardami išvadas ir ką taryba čia daro, nes tai, tai visą tai reikalauja tam tikros bendros diskusijos. Nes juk jūs ne, ne tik tai parengėte ataskaitą ar pranešimą ir, ir, ir, ir viskas. kiti generaliniai direktoratai. Kitais generaliniais direktoratais yra konsultuojamasi prieš rengiant pranešimą. Tačiau e, kiekvienas naujas pranešimas, kiekviena nauja at, at, ataskaita e, yra rengiama, konsultuojama, konsultuojantis e, ir su didžiai taksu dėl mokesčių, su generaliniu DEFCO direktoratu, dėl jo kompetencijos dalykų ir taip toliau. Kalbant apie tarybą, tai komisija pateikė e, lapkričio 9 dieną e, užsienio reikalų ministrų tarybai e, pranešimą. Trade generalinis direktoratas pernai kūrė darbo grupę valstybių narių ekspertai dėl uh, laisvos prekybos e, sutarčių įgyvendinimo ten dirba, ten keičiamasi mm, mintimis, e, gera praktika, patirtimi šitais e, klausimais. Ir taip pat yra prekybos ir tvaraus vystimosi ekspertų darbo grupė ir ten taip pat yra aptariami tie dalykai, kurie paskui atsispindi ataskaitose. Dėkoju. Tad e, tikimės, kad e, visas šis e, procesas padės įtvirtinti kai kurias naujoves mūsų politikoje. Dėkoju. Tad, e, baigtos diskusijos dėl 31 darbo tvarkės klausimo. Kitas darbo tvarkės klausimas yra kiti klausimai. Kitas posėdis e, vasario 4 dieną ir paskui vasario 18 ir 19 dienomis. Dėkuoju visiems, linkiu geros dienos.